Uh, well, um, never-ending story. Uh, niekada nesibaigianti istorija, tai yra mūsų uh, e, susposėdis, labai specialus jisai, kadangi lankosi šiandieną pas mus komisijos narys Migėlė Arijas Kanietė, kuris atsakingas už klimato veiksmus ir energetiką. Norėtume tęsti mūsų struktūruotą dialogą. Uh, tokiu būdu ir norėčiau priminti Jūs, kad komisijos narys Konijėti pakviestas ne pirmą kartą yra į mūsų komitetą. Mes turime nemažai ką nuveikti, galvojant pirmiausia apie komisijos darbo programą e, šiems metams, žalios energetikos paketo e, tvarkaraštį, koordinavimą ir taip pat, jeigu komisijos narius galėtumėte pristatyti kitų metų viziją. Būtų labai gerai daugeliu požiūrių tai, kadangi mes norėtume pasirengti ir e, kitoms, e, kitų šalių pirmininkavimui po Estijos, e, Austrijos ir panašiai. Taip pat galbūt galėtumėte pristatyti naująją savo teisėkuros programą, jeigu turite ją, kalbu apie Europos komisiją, nes dabar nagrinėjame aštuonis teisėkuros pasiūlymus energetikos sąjungai ir gana nemažai skaitmenės e, sąjungos dokumentų. Ir turime dirbti dar e, rimčiau. Noriu pasakyti, kad ITRE dabar nagrinėja aštuonis tuos teisėkros pasiūlymus ir mes turime e, griežtą tvarkaraštį pagal. Galvojame apie tai, kad e, metų pradžioje pasirašėme bendrą deklaraciją ir tai yra tarsi gairė mūsų darbui. Gerimas komisijos nariai. Aš e, apgailestauju, bet taip sakau, labai E, tikrai artimai pažįstami su jumis esame, taigi nieko daugiau nebegaliu pasakyti, dėl to gailestauju ir dabar teiksiu žodį jums. Dėkoju. Gerbimas pirmininkė, koordinatoriai, gerbimi nariai, man labai naud... malonu susitikti su jumis šiandieną pagal struktūruoto dialogo procedūrą. E, pristatysiu komisijos darbų programą kitais metais Mes turime pagerinti bendrosius veiksmus. 2017 metai buvo metai, kai gyvendinome pasiūlymus, kuriuos e, pateikėme 16 metų vasarį, tai susijęs su atsargų e, saugumu. Ir lapkritį pernai taip pat kitus švarios energetikos e, pasiūlymus pateikėme. Tai yra labai ambicingos priemonės. E, ir e, pateikėme, kaip galima anksčiau, teisėkros pasiūlymus. Jie atspindi ES e, įsipareigojimus siekti Paryžiaus e, susitarimų, pradėti po 20 metų prekybos emisijomis naują sistemą, siekėme sustiprinti valstybių narių veiksmus, taip pat pagerinti žemės ir miškų naudojimą. 17 metais komisija paskirti pasiūlė pasiūlymą dėl e, emisijų aviacijoje sistemos, prekybos sistemos. E, mes siekėme pertvarkyti taip ekonomiką, kad galėtume gyventinti Paryžiaus tarimus taip pat e, žaliosios energetikos e, paketą ir tikimės, kad mūsų pasiūlymai dėl klimato kaitos leis mums pasiekti tų e, Paryžiaus tikslų ir užtikrins energetinį perimą. Tai bus naudinga ekonomikai, kas skatins investicijas, inovacijas, konkurencingumą ir tai leis užtikrinti darbo vietų kūrimą energetikos sektorė. Mes labai daug ką padarėme pirmai 17 e, metų pusmai. Dabar turime tęsti pastangas ir išlaikyti darbų pagreitį antrąjį šių metų pusmetį. Mes visi dirbame labai rimtai tam, kad galėtume laikytis e, ambicingo tvarkarašio ir užtikrintume vientisumą darybų. Taip mes e, E, reaguojame į 16 metų gruodžio trijų institucijų vadovų raginimą užtikrinti e, esminę pažangą ir kaip galima užtikrinti rezultatus iki šių metų pabaigos. E, pradėsinti pirmininkauti Estija parengė labai plataus užmūjo darbo tvarkė, taip pat e, kalendorių energetikos ministrų susitikimam šių metų antrą pusmetį. Mes turėtume užtikrinti, kad darybos e, prasidėtų kaip galima greičiau. Galbūt tai yra labai didelio užmojo darbai, tačiau taip pat realistiškai. Dėl uh, tiekimo saugumo mes pademonstravome, kad per 15 mėnesių yra uh, E, įmanoma pasiekti sustarimą. Tai e, reglamentas, taip visos e, įga sprendimas į energetikos ženklinimo pagrindų reglamentas. Mes sieksime pagal paspartintą procedūrą dirbti per trišalės darybas ir aistringai atsidavę, kad pasiektume susitarimą. Dėl švarios energetikos visiems europiečiams paketo da, parengimiai darbai jau vyksta, bet ne viskas dar padaryta. Kaip e, žinote, gegužės 30 31 dieną e, patvirtintas mobilumo paketas, kuris apima svarbus, svarbius pasiūlymus energetikos srityje. Ir komisija dirbs toliau e, šios įvairiose srityse per ateinančius mėnesius. Štai ką noriu pasakyti. E, dujų atsargų saugumas. Mes pateiksime pasiūlymą dėl energetikos bendrijos sarties pakeitimo. Taip pat baigsime atranką ir suteiksime dotacijas projektams bendro intereso pagal Europos infrastruktūros sujungimo tinklų sujungimo priemonę. Taip pat baigsime renkti trečią bendros svarbos projektų sąrašą ir e, pateiksime e, vertinimą ten e reglamento, taip pat e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės reglamento vertinimą. Ir taip pat e, dėl 15 procentų tarpusavio jungties 30 metams. E, taip pat pradėsime švarios energetikos e, salų forumą rūdienį. Ateityje žiūrėsime į egzistuojančias dujų rinkos taisyklės ir pažiūrėsime, ar nereikia jų atnaujinti. Taip pat spręsime teisinės spragas susijęs su tokiais projektais kaip Nord Stream. Iki metų pabaigos mes pateiksime e, antrą grupę iniciatyvų susijusią su teisės aktais dėl CO2 emisijų iš automobilių, e, lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų ir autobusų taip pat. E, dėl autobusų ir sunkvežimių mes e, remiam, rengiamės laikotarpį po 20 metų ir nustatysime naujus CO2 tikslus. Mes norime perėti prie žemų emisijų mobilumo. Poveikio vertinime mes pasižiūrėsime į tai, kiek kainuotų įvairūs scenarijai, įskaitant e, griežtą ir savalaikį tikslų e, užtikrinimą ir paskatas e, automobiliams. E, su žemomis ar nulėmis emisijomis. Šiame kontekste e, kitas svarbus dalykas yra E, pereiti, pavyzdžiui, prie tokių dalykų kaip elektrifikavimas transporto sektoriaus. Tai užtikrins e, naujas darbo vietas ir naujus įgūdžius. Galvodami apie standartus automobiliams po 20 metų, mes ketiname įdėkti rinkoje nulinių ar žemų emisijų transporto priemonės. Tačiau reikia taikyti integruotą požiūrį ir reikia taip pat žiūrėti į pasiūlą ir paklausą. Taip pat, e, jeigu norime užtikrinti, automobilį, kad automobiliai e, išmestų kaip galima mažiau išlakų e, ir kad jų būtų rinkoje, nepakanka tikslų. Elektrinių ir kitų nulinio emisijų transporto priemonių sėkmė priklaus nuo infrastruktūros, pavyzdžiui, įkrojimo infrastruktūros egzistavimo taip pat nuo to, kiek uh, E, greitai galėsime pateikti baterijas e, už prieinamą kainą. Mes e, mobilumo pakete be teisės priemonių pasiūlysime įvairias iniciatyvas, kad galėtume paremti infrastruktūrą, kuri leis plėtoti, plačiau naudoti žemų emisijų transporto priemonės, taip pat skatinsime e, naujos kartos baterijų gamybę Europoje. Galiausiai e, mūsų CO2 e, ribojantis teisės aktai bus geri tik tada, jeigu mes taikysime e, geras bandymų procedūras. Mes turime perti prie e, realaus vairavimo testų bandydami automobilius, kad galėtume užtikrinti tikslesnį įvertimą CO2 emisijų ir kad tikrai e, tai atspindėtų, tie bandymai atspindėtų realias vairavimo sąlygas. Mes taip pat suprantame, kokie, kokie sva, kokį svarbų vaidmenį vaidina kontroliuojant CO2 išlakas e, sunkiosios transporto priemonės. Ir mes 18 metų pirmą pusmetį pateiksime CO2 emisijų standartus tokioms transporto priemonėms. Vyksta analitinis darbas, ieškoma galimybių emisijų, CO2 emisijų standartams. Ir aš noriu aiškiai pasakyti šiuo požiūriu, mūsų pasiūlymas nebus paprasčiausias nukopijavimas ir pasiūlymas tų pačių e, sprendimų me, kurie jau pritaikyti kai kuriuose regionuose. Mes remsimės rimtų poveikio vertinimu, kad galėtume pasiūlyti, apibrėžti sprendimą, tikrą europinį sprendimą, kuris būtų tinkamiausias mūsų rinkai ir užtikrintų mūsų gamintojų konkurencingumą ir energetikos ir klimato tikslų įvykdymą. Uh, Mes taip pat pateiksime siūlys dėl energetikos sąjungos ir e, gyvensime vieną iš dešimties politinių prioritetų, kurie apibrėžė Junkerio komisija. Aš tikiuosi, kad komisija e, jums remiant galės toliau dirbti. Džiaugiuosi jūsų bendradarbiavimu su mumis, nes visi piliečiai mūsų iš to tikisi. Dar noriu pasakyti, kad kitais metais mes pateiksime visus reikalingus teisės aktus pagal darbo programą ir e, tada jau kamolys bus jūsų pusėje e, reikės pradėti svarbės trišalės darybas, kad mes galėtume įgyvendinti tos plat... patvirtintos plataus užmojo tikslus, kurie būtų naudingi mūsų piliečiams. Ačiū. Komisijos nariai. Ačiū už tai, kad um, apšvelgite iš atsakomybės sritį, visą tai, ką Europos komisija ketina perduoti Europos parlamentui. Ačiū už pranešimą ir pradėkime nuo politinių frakcijų atstovų. Panas Pagrobik, EPP frakcijos vardu. Komisarėm, labai ačiū už komentarus. Mes suprantame, kad šis ruduo bus e, didelis iššūkis Europos energetikos politikai. Todėl mums labai svarbu apsibriežti aiškius tikslus, kuriuos galėtumėm sėkmingai tinkamai perkelti. Politiškai problema yra ta, kad e, dažnai mes e, naudojame baudų sistemą, įvairiausius privalomus įsipareigojimus ir tai šios sities politika iš tikrųjų daro gana nepatrauklę. Mes žinome ir Brexito pavyzdžių, ir e, Slovakijos tam tikro pasipriešimo. E, Taigi be abejo nėra taip lengva siekti šios ties politinių tikslų. Reikėtų galvoti apie įvairias skatinimo priemonės, kurias galėtumėm pasiūlyti piliečiams, tam, kad išspręstumėm tas besikaupiančias e, problemas transporto sektorija, kaip jūs minėjote. Kyla didelė problema dėl to, ar ateitie bus sakyta vidaus degimo variklių, ar jie bus ateitie uždrausti. Šalia jį pateikė pasiūlymą, kuriame raginama, kad po 2030 metų apskritai nebebūtų gaminami jokie vidaus degimo varikliai. Tačiau tam tikros įrangos dalis, pavyzdžiui, tam tikros baterijos, sakykime, lyčio baterijos, kurios uždraustos, kur nebegalima transportuoti lėktuvais, e, turi pavojingų savybių. Pavyzdžiui, savaime užsidega ir bent jau lėktuvo sąlygomis paprastai jų beveik neįmanoma užgesinti, jeigu jos jau pradeda degti. O tuo tarpu nemažai elektrinių transporto priemonių būtent tokias baterijas naudoja. Ir galite įsivaizduoti, kas nutiktų, požeminėse garažuose ateityje. Jeigu kilturs gaisras, nesenas pavyzdys Londone, tas baisus gaisras kaip tik tai pateikia gerą iliustraciją. Taigi, iš tikrųjų, jeigu norime siekti tam tikrų strategijų, jeigu norime pasiekti tam tikrų tikslų, tai ko gero labai svarbu būtų užtikrinti pirmiausiai transporto srautų judėjimą pastoviu greičiu, nenutrūksamą transporto judėjimą. Be abejo, jeigu pramonės gamintojai aprūpins transporto priemonės e, sensoriais, jutikliais, tai e, tokie jutikliai, pavyzdžiui, galės automatiškai sulėtinti mašinas, e, uždegus raudonai šviesai ir panašiai. Ir Ir tai jau sumažintų iš dalies taršą dėl vidaus degimo variklių, dėl padangų, kurios taigi stabdant irgi trinas ir vis tiek tam tikrų taršalų. <clears throat> tai be abejo turėtų padėti miestų gyventojams, nes e, dabar be abejo jie kenčia. Taigi aš pritarčiau idėjas dėl naujų kūro rūšių ir mančiau, kad investicijų klausimas yra iš tikrųjų jautris rytis, nes nuo to priklausys, kiek energijos bus galima sukaupti elektroninės transporto priemonės saugyklose ir nuo to priklausys be abejo jos autonomiškumas. Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs išlaikėte savo pažadą. Pažadą, kurį davėte koordinatoriams. Na, jūs ištisėte savo žodį ir tai noriu padėkoti. Ištisėte savo žodį ir noriu padėkoti. Turiu klausimą susijusiu su finansavimu. Mes savo ataskaitose keliame labai aukštus, labai ambicingus tikslus įvairioms byloms. E, ar kalbėtumėm apie energetinį efektyvumą, ar pastatų energetinį efektyvumą, ar transportą, e, tai be abejo susijęs su lėšomis. Taigi mano klausimas būtų per kitą programavimo laikotarpį. Ar kovosite už tą finansavimą, kurio reikia, norint pasiekti tos ambicingus tikslus? Ir greta to, ką pasakiau, dar norėčiau pridurti energetinius ir taip pat dujų infrastruktūros mazgus. Tam reikės didžiulių lėšų ir, man tik gyvenint tikslus, iš tikrųjų išlaidos bus didžiulės. Matėme, kad tas tikslų gyvenimas priklauso nuo finansavimo labai aukštų laipsnių. Jeigu pasikliausime daugiau vartotojais, o ne paslaugų teikėjais, tai kaina bus kitokia negu kad e, tose situacijose, kada pasikliauname ir teikėjais, ir vartotojais. Antras dalykas. Norėčiau vis tik tai daugiau dėmesio skirti elektros transporto priemonių elektrinių transporto priemonių klausimų. E, mane netaip jaudina, iš ko baterijos gaminamas. Aš tiesiog manau, kad ES vis dėlto turėtų būti pajėgi rasti sprendimą, iš ko gaminti baterijas tokiam automobiliam. E, mes konkuruojame su JAV, konkuruojame su Kinija ir jeigu dar lauksime, tai ko gero mūsų reitingai dar labiau kris pasiskirstimo lentelėje. Europos, pramonė, Europos transporto. Europos pramonė yra gana tarši, tačiau didžiausia tarša sukelia būtent transportas. Jeigu nagrinėsime CO2 emisijas, CO2 išlakas, tai jų kiekiai nultas auga. Mes ieškome vairių sprendimų, mėginame pritaikyti privalomus įpareigojimus. Kad, pavyzdžiui, kokie 10 ar 20 procentų parkavimo aikštelių būtų įrengtos e, elektros krovimo stotelės. Dabar dažnai kelioniai, e, dažnai keliaiviai arba vairuotojai, kurie perka elektrinės mašinas, tikisi, kad bus sukurta pakrovimo infrastruktūra. Mano šalyje Pavyzdžiui, Rumunijoje iki 10 tūkstančių eurų subsidijos skiriamas e, klientams, kurie perka elektrinius automobilius, tačiau niekas jų neperka, nes tiesiog nėra kur pasikrauti. Taigi, tam reikia iš tikrųjų komisijos gilaus ir nuseklaus įsikišimo, nes kitaip sunku bus perėti prie tokio transporto. Ačiū už Jūsų pastabas. Toliau panas Tošanovskis. Vážený pane komisaři, děkuji, že jste eh, přišel do našeho doby, kdy eh, probíhá velmi živá diskusija. Ačiū, kad mm, komisarė apsilankėte šiame komitete, kada vyksta įstringos diskusijos apie e, eh, energijos paketą. Iš tikrųjų, diskusija vyksta netaip jau lengvai, todėl turiu Jums du klausimus. Pirmiausiai, Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl galimo procentinio padidimo, tai yra siekia pasiekti 40-45 procentus. Čia mes kalbame apie atsinaujinančios energetikos keliamus tikslus bei energetinio efektyvumo didinimą. Norėčiau paklausti, kaip tai pakeis ekonominį modelį kuriuo buvo grindžiami jūsų projektai. Pavyzdžiui, subsidijuojant perdavimo tinklų infrastruktūrą, jungtis ir panašiai. Diskusija taip pat nėra lengva, todėl kad tie tikslai išaugo. Toliau turiu kitą techninio pobūdžio klausimą. Pakete randu naują savoką regioniniai valdymo centrai, kuriems nesuteikta atsakomybė. Šie centrai nėra atsakingi už jų teikiamus pasiūlymus. Tačiau paaiškėjo, kad e, perdavimo tinklams sparčiai keičiantis dėl e, saulės energetikos, dėl vėjo energetikos, nacionaliniai reguliuotojai ir e, skirsimo tinklai puikiai susidoroja su naujais iššūkiais. Ir jeigu bus teigiami regioniniai centrai, tai tas pareikalaus didelių žmogiškų išteklių. Žmonės, kurie ten dirbs, turės būti e, ištiso reguliuojamo tinklo specialistai, žinovai. Tuo tarpu Mes žinome, kad žmonių specialistų paruošimas iš tikrųjų trunka ilgai. Reikia ne vienerių metų, kol paruoši gerą specialistą. Taigi norėčiau išgirsti, kiek rimtai jūs vertinate šitą naują siūlomą instrumentą regioninius centrus. Man didžiausia problema čia kyla e, dėl to, kad jų rekomendacijos bus neprivaloma pobūdžio ir tie centrai taip pat neturės jokios atsakomybės. Ačiū už diskusiją dėl naujų energetikos krypčių. Ačiū, kolega. Alda vardu, ponia Maisner. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju komisarė, kad apsilankėte. Jūs sakėte, kad visi energetinės sąjungos e, reikalingi teisiniai dokumentai bus parengti iki metų pabaigos. Tačiau tai ne tas pats, kas įgyvendinti šią iniciatyvą. Ir tai, ko gero, yra būtent um, ta silpnoji vieta. Mes dabar matome, kad vyksta aistringos diskusijos su Envi komitetu dėl energetinės sąjungos. Ir kai kurie dalykai tiesiog įstrigė. Aš atstovauju Vokietijai Ir aš galbūt e, priklausau tiems, kurie šiek tiek nekantrauja. Tačiau aš, pavyzdžiui, savo rinkiminėje apygardoje nematau aiškos poslinkio energetiniuose um, tinkluose. Tačiau jūs galbūt turite bendrą europinę perspektyvą, galbūt jūs matote geriau visą paveikslą. Be abejo, energetinė infrastruktūra turi būti plėtojama reikia, reikia ją tobulinti, jeigu norime perėti prie naujų energetinių priemonių. Taigi, ar jūs matote taip pat ir tam tikrų kliučių valstybės narėse? Pavyzdžiui, vėjo energetika e, jūroje buvo nustota plėtoti Šiaurės jūroje, kadangi tiesiog kilo problemų perduoti energetiką. Na, Šiuo metu galbūt iš tikrųjų dienos labai saulėtos, tačiau saulės ir vėjo sąveika be abejo bus būtina ateityje. Kalbant apie infrastruktūrą, taip pat ar aš teisingai supratau, kad Nord Stream 2 jūs pavadinote gerų projektų, kadangi dabar vyksta įvairios diskusijos dėl šito projekto. Toliau transportas. Be abejo, man patinka jūsų pasakymas, kad jūs palaikote elektrinio mobilumo idėją. Bet matome, kad, pavyzdžiui, Švedijoje daug e, plačiai naudojamas jau vandenilis. Tačiau, kaip kolega iš Rumunijos pasakė, iš tikrųjų ne visur vienodai yra e, užtikrinama visą reikiamą infrastruktūrą e, šitų iniciatyvų gyvendinimui. Be abejo, procesas pajudėjo, mes suprantame, kad tam tikroms valstybėms dar reikės e, tinkamai elektrifikuoti e, transporto infrastruktūrą tam, kad jie galėtų pradėti plačiai naudoti elektrinį transportą. Taip pat galbūt reikėtų mm, perėti prie tam tikrų medžiagų, kurios mažiau reikalauja mažiau energijos, pavyzdžiui, oro transporte. Jūs pats esate ispanas ir mes kalbame apie bendrą Europos oro erdvę. Iš tikrųjų, daug energijos būtų galima staupyti per tokį projektą. Tačiau kol kas mes ilgi esame įstrigę, kadangi valstybės tiesiog nesusitarė dėl Gibraltaro statuso. Aš girdėjau, kad e, kai kurie ispanų atstovai sako, atrodo, jau šitas diskusijos baigėsi. Tačiau iš tikrųjų e, dabar dažnai lėktuvai Europoje aplinkinėja tam tikrus maršrutus. Uh, apskrenda tam tikras šalis ir mm, tai be abejo sukelia papildomas išlakas ir panašiai. Taigi galbūt jūs galėtumėte paveikti savo vyriausybę, kad jį e, lankščiau žiūrėtų. Pane Rygasi, ačiū pirmininkai, dėkuoju, kad atvykote į mūsų posėdį, jums tenka didžiulė atsakomybė sunki našta, jeigu norime, kad pasiektumėm e, Europos komisijos tikslų dėl atsinaujančio energijos šaltinių, dėl energijos efektyvumo, atitiktų mūsų siekius dėl Paryžiaus sutarimo, tai aišku, mums reikia daug platesnių užmojų. Ir paskutinė ataskaita rodo, kad 27 e, procentai yra atsinaujančių šaltinių, dėl efektyvumo panašus procentas, tai reiškia, kad tai netitiks e, Paryžiaus susitarimo siekių. Ir Aišku, dabar dėl ko norėčiau pakalbėti, visų pirma, dėl metano. Žiūrime visas ataskaitas ir dėl metano, žinote, metanas e, tai yra tokios dujos, kurios sukuria labai didelį šiltnamio efektą ir be to reikia kalbėti apie trumpalaikį laikotarpį. Ir 2050 metų tikslų kontekste aš norėčiau paprašyti pažiūrėti, gal būtų galima pagalvoti apie konkrečią strategiją būtent dėl metano. Uh, Viena metano tona yra maždaug 20. 21 e, tona CO2 per šimtą metų, jeigu įmam laikotarpį, tai iš tikrųjų reikia realios metano mažinimo strategijos. Tik tuomet mes prieartėsime prie savo e, tikslų dėl klimato. Taigi, kada jūs ketinate pateikti strategiją dėl metano, nes e, iš tikrųjų tik tuomet mes galėsime kalbėti apie Paryžiaus tikslų pasiekimą. Toliau antras klausimas. Kai komisija sako, kad reikia 27 procentų atsinaujančių energijos šaltinių, tai yra paremta poveikio studijomis kurio, dėl išlaidų, kurios, dėl kainų, kurios buvo pernelyg didelės įvertinos. O jeigu žiūrėtumėm į realias atsinaujančių energijos šaltinių kainas, tai jos yra daug žemesnės nei buvo panaudotos studijoje. Taigi aš noriu paklausti, komis kada jūs pateiksite naujus įvertinimus dėl atsinaujančių energijos šaltinių, e, būtent įvertinus, kokie kokia yra reali atsinaujinančių energijos šaltinių kaina. Tai iš tikrųjų reikia atlikti naują darbą, reikia daug platesnių užmojų ir dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, ir dėl energijos vartojimo efektyvumo, ir dėl vartojimo mažinimo, nes realiai viską reikia naujai perdėlioti tam, kad galėtumėm realiai pasiekti Paryžiaus tikslų. Thank you very much, madam. Um, uh, uh Mr. Benito Ziluaga on behalf of GUE. Guo vardu Benitas Ziliuaga. Dėkuoju komisarėm. Labą rytą. Vakar baigėte viešasias konsultacijas dėl PSI tai ir kalbame apie elektros ir dujų jungtis ir dabar norėčiau tarti keletą žodžių dėl dujų, kadangi tai, ką jūs darote, tai iš esmės yra viešųjų lėšų injekcijos, skatinant dujų infrastruktūrą, kas yra vėlgi iškasinis kūras. Tuo tarpu atsinaujinančių šaltinių sektorius nukenčia. Aš sakyčiau, kad tokia politika yra beveik nusikaltimas klimato atžvilgių. Metanas sukelia globalaus atšilimo potencialą, kuris um, šešis kart didesnis negu CO2 potencialas. Ir e, Kornelio universitetas, e, pavyzdžiui, pateikė studiją, kur yra rašoma, kad e, vėlgi šitą problemą tik tai aštrėja, jeigu toliau skatinamos dujomis varomos įmonės ir infrastruktūra. Uh, E, taigi mes dabar bandome sureguliuoti kažkaip tai CO2 emisijas, tačiau metano emisijos didėja nekontroliuojamai. Dar vienas klausimas būtų susijęs su Panamos dokumentais. Jūs atėjęs į Teisės reikalų komitetą mums pasakėte, kad neturite jokių tiesioginių sąsajų su bendrovėmis paminėtomis Panamos dokumentuose, tačiau per keletą pastarųjų savaičių mes matėme, kad jūs esate Olafo tiesioginio mm, tyrimo mm, subjektas. E, ankstesni pareigūnai, panas Mojas, e, buvęs ministras ir panašiai, jie atsistatydino irgi anksčiau prisiekinėjo, kad nėra susijęs su Panamos dokumentais, tačiau vėliau paaiškės informacijams teko atsistatydinti. Taigi ar ketinate ir jūs mus nustebinti kažko paskutinį akimirką? jūs kaip komisaras savo interesų konflikto deklaracijoje esate nurodę tam tikrų dalykų. Dėl to aš asmeniškai mančiau, kad jūs turėtumėte tiesiog prisijungti prie kitų atsistatydinusių asmenų. Ačiū visiems už klausimus. Visų pirma, dėl pono Rubiko klausimo. Tikrai turime labai sudėtingą reglamentą dėl CO2 e, išmetimų, pakankamai komple... tikrai sudėtingas ir reikia galvoti apie išlaidų efektyvumą ir uh, Taip pat apie pramonės konkurencingumą turime kalbėti, apie darbo vietų išsaugojimą. Reikia galvoti apie visus komponentus. Tai tikrai labai svarbus elementas, galvojant apie ES pramoninius pajėgumus ir visus mūsų sektorius. Taigi turime žiūrėti į tai um, į visą vaizdą ir turime galvoti apie tai holistiškai. Tai ne vien tik tai standartų įrašymas, bet taip pat kaip valdome um, transporto eismą, kaip um, valdome visus rautus po miestus, kaip organizuojame perėjimą prie dekarbonizuoto transporto. Tai yra perėjimas, tai negalime pasakyti, kad po dešimties metų um, dizeliniai varikliai, vidaus degimo varikliai pradings. Uh, Nes aišku, kad ir, ir vidaus degimo varikliai tobulėja ir turime daug technologinių pasikeitimų ir mes turime žiūrėti, kaip pramonė e, juda į priekį, kaip, ką galima padaryti, kad ir kašto efektyvumo prasme tikrai būtų viskas padaryta teisingai. Bet aišku, CO2 mažinimo tikslai ir tikrai užmojai turi išlaikyti, būti išlaikyti aukšto lygio ir tam reikės elektromobilių automobilių e, gamintojai, aišku, kad, kad e, e, galėtų daugiau parduoti elektromobilių, jie, jiem reikia pinigų, rei, sakykime, 300. eurų ar 3000 eurų už kiekvieną automobilį bus duodama, tai nieko nereiškia, reikia sukurti visą rinką, visą infrastruktūrą, vis reikia daug geriau veikiančių um, ir baterijų. Tai aišku, dabar kol kas komisija negali pasakyti ir štai tokie bus CO2 tikslai. Jūs turite sumažinti tiek ir tiek gramų. Ne, mes turime uh, aišku, bendrame procese numatyti nulinių emisijų, mažų emisijų elementus, bet turime sudaryti galimybės, aišku, to pasiekti ir, ir žmonėms reikia pakrovimo, e, įkrovimo stotelių ir elektromobiliams ir vandeninėms baterijoms reikia greitų pakrovimo stočių. Ir aišku, mes kalbame apie du skirtingus veiksmų barus. Visų Visų pirma, energijos vartojimo efektyvumas ir pastatų energetinis efektyvumas. Čia mes turime akcentuoti dėl privačių pastatų, kas turi būti padaryta, kad, kad kai statomas pastatas, kad būtų o, visi kabeliai įrengti. 300 eurų gal tai kainuos, sakykime. O ir po to e, turėsime įkrovimo stotelę. Jeigu ją po to reiks statyti, tai kainuos gal 2000 eurų. Uh, Toliau, jeigu parkavimas tai yra aikštelės, dešimt parkavimas vietų, viena turi būti su įkrovimu. Mums reikia įkrovimo vietų ir, ir ne vien tik tai miestuose, gatvėse, bet taip pat ir, pavyzdžiui, viešose um, parkavimo vietose, um, supermarketuose, pavyzdžiui, rekreacijos centruose, studijos vietose ir taip toliau. Turi būti įkrovimo aikštelės. Toliau, palai pagrindinius. Um, maršrutus, kelius ir tam reikia Europos infrastruktūros planų, kad būtų galima paremti mažų emisijų um, visą tą, visus tos uh, veiksmus. Toliau horizontas 2020, visi atitinkami planai ir visi reikaling, visos reikalingos lėšos, norint kurti naujos kartos baterijas. Ir aišku, čia reikia visų pirma galvoti apie technologinius lūžius pasikeitimus ir mums reikia gamyklų Europoje, kad abiejų dalykų reikia. Taip, Tai yra, aišku, kompleksiškas darbas, reikės ir dialogo su gamintojais, reikės visų palaikymo priemonių, kad būtų kūriamos tos baterijos. Kitos kartos baterijos, taip, jau jos bus bus gaminamos masiškai naujose gamyklose, mes nebegalėsime konkuruoti, jeigu to nebus pas mus. Taigi, ponia Rubik, tai tikrai kompleksiškas darbas, bet aišku, turime klimato tikslus ir mūsų pramonė turi atitinkamai veikti, dirbti pakankamai gerai. Ir mes turime, aišku, numatyti pasikeitimus į ateitį. Aišku, vidaus degimo virkliai išliks, Čia, aišku, yra dar galimybių tobulinti juos. Bet dabar palaipsniui mes e, prarandame e, galimybę su elektriniais e, automobiliais ir tai yra aišku. Ir aišku, kad čia reikia vytis ir su įgūdžiais, pavyzdžiui, gamyklų darbininkai, kurie dirba su vidaus degimo varikliais, jie turi tokius įgūdžius, o su elektromobiliais dirbti reikės kitų įgūdžių, reikia galvoti jau apie tai, jau reikia planuoti į ateitį, jau reikia dabar pradėti ruošti darbo jėgą, perkvalifikuoti dabartinius darbuotojus. Čia reikia galvoti apie įvairius kanalus. Mes turime pasiūlymą, kuris labai subalansuotas. Uh, Aš tikrai bent porą metų gal, labai daug galvojau apie tai, kaip, ką viską padaryti, o nesu mechanikas. Tai jau dabar esame paskutiniuose etapuose ir tikrai viskas yra labai kompleksiška. Ir visi pasiūlymai, kuriuos mes teikiame, aišku, turi tą vienokį ar kitokį sunkumų, bet mm, viskas yra subalansuota pasiūlyme. Toliau. Ieškau savo užrašų, ponas Nika. finansavimas, jungtis, finansinė perspektyva aptarsime ir, ir aišku, reikia galvoti apie klimato veiksmus, 20 procentų finansavimo praeitie turi būti tęsiama ateityje, taigi bus struktūriniai fondai finansavimui, turėsime Junkerio plano finansuoti kiekvieną kartą energetinius projektus, aišku, viskas prasideda lietai, nes buvo problemų su energijos efektyvumu, sunku, aišku, buvo pradėti su mažais projektais, bet dabar mes dirbame su finansinėmis priemonėmis, turėsime mm, ir pastatų iniciatyvą. Ir ir su CEF toliau tęsime, bet visiškai aišku, kad viešo sektoriaus finansavimas bus tik nedidelė dalis, o visa, visos investicijos, kurių reikės dėl o, e, energijos efektyvumo, dėl tinklų plėtimo, reikės didžiulio privataus finansavimo. Aišku, turime didžiulę rinką. O, Aišku, reikia galvoti apie tinkamas pagal paskirtį, pastatų, atsinaujančių energijos šaltinių, visus elementus. Ir dabar sektoriaus operatoriai sako, mes štai dabar po dešimt metų, kokie bus klimato veiksmai. Jie turi žinoti, kad jie pasiruoštų e, tam, mes turime strategijas tam, kad būtų prognozuojamumas. Aišku, reikės kažkurio metu pasakyti, kad reikės tam tikrų taisyklių dėl energetinio. E, efektyvumo, kad būtų galima pagerinti e, projekto energetinio efektyvumo elementą. Toliau mintis, kodėl mums reikia regioninio veiksmų centro, operacinio centro. Uh, Gal, gal, kalbant apie elektros sistemas, aišku, dabar viskas yra labiau sujungta nei anksčiau. Atsinaujinti energiją, toliau a, energijos gavybos, gamybos sistemos, aišku, reikia galvoti ir apie regioninę, bet tarptautinį mastą. Anksčiau buvo tarp, savanoriškas bendradarbiavimas, dabar jau mes matome, kad reikia žengti dar žingsnį tolyn, nes Kaip matėte, pateikėme aiškių planų, tačiau e, e, realiai jie nepakeičia, jie tik taip yra panaudojami, kuomet nėra efektyvaus kito sprendimo. Kad dėl TSO kuomet jie turės e, sprendimų prieimimo jėgas, e, galės ir bus atsakingi už sistemų veikimą. Roks galbūt bus tinkama dėl, um, kuomet bus e, noras veikti ir tarp TSO ir GLOX bus uh, nustatytos taisyklės dėl draudimo ir tokio, laikomas, tokio principo laikomas ir kitose um, srityse pagal ES teisės aktus. Tai aš manau, kad iš tikrųjų bus galima užtikrinti jų veikimą. Tosenovski dar buvo klausimas. Dėl um, tikslų didinimo mes turime ekonominį modelį dėl um, geriausio išlaidų efektyvumo lygmens, ką paskaičiavome, bent 27 procentai atsinaujančių energijos šaltinių, 30 procentų energijos efektyvumo, tai buvo viskas sumodeliuota pagal turimus duomenys. Taip, teisingai. Uh, Jeigu parlamentas padidins užmojų lygį, tai aišku, bus mm, atitinkamai kitoks poveikis ir reikės visą tai įvertinti iš naujo. Ką ponė Rivazy pasakė mums, tai iš tikrųjų Galbūt ats, mes tuomet savo modelėje skaičiavome pagal tokias atsinaujinančių energijos šaltinių kainas, kokios galbūt nėra pačios naujausios, kokias turime dabar. Dabar jeigu norėtumėte atnaujinimo, e, perskaičiavimo um, poveikio įvertinimo pagal naujausias kainas, kad būtų galima įvertinti įvairius scenarius, tai uh, Tai aišku, vyriaus, mes padarysime tą uh, naują įvertinimą, jeigu jūs to reikalasite, bet komisijos pasiūlymas yra toks, koks jisai buvo pagal tuometinius studijas, įvertinant um, visą tą santykį tarp tikslų ir kainų ir mes turime uh, Aišku, tuos pasiūlymus, jeigu parlamentas, aišku, turi naujas informaciją, visą tai, ką galima panaudoti ir jeigu norėsite naujų įvertinimų, galima padaryti perskaičiavimus. Dėl jungčių buvo klausimas. Jungtis visuomet yra didelė problema, kadangi jos yra per sieną valstybių, bet kartais tos jungtis yra sudėtingos net ir valstybės viduje. Uh, Aš galiu suprasti sunkumus, pavyzdžiui, regioninio administravimo kontekste. Pavyzdžiui, jeigu bandai pervažiuoti Pirienų kalnus iš Ispanijos, paskui um, turi ir po kalnais palysti, ar, arba per kalnus turi būti bokštai statomi, linijos tiesiamos. Arba, pavyzdžiui, iš um, Biskėjos įlankos iki e, Kitanijos, tarkim, jeigu reikia nutiesti linijas, arba, pavyzdžiui, Baltijos e, regione, jeigu reikia sinchronizuoti m, mm, tinklus, reikia nuspręsti, ar bus einama per Šiaurės šalis ar per Lenkiją, ar e, viena jungtis, ar kita jungtis, Litpol 2, pavyzdžiui. Aš galiu pasakyti taip, aš pašvesiu visą savo uh, laiką, kad e, su valstybėmis išsiaiškinčiau, kas yra geriausiai, kaip subalansuoti um, visus, uh, visą tai, ką mes turime regionuose, kad būtų geriausi pasiekimai, kad būtų galima pasiekti 50 procentų, kad, būtų, kad galėtumėm išsiaiškinti, su kokiam problemom mes dar susidurime. Na ir dar buvo labai sudėtingas, politizuotas klausimas. Aišku, dabar yra nauja situacija. Aš nežinau, kas bus, bet aš, aš tikrai um, nuolankiai lauksiu sprendimų. Nežinau, kas bus, aišku, nuspręsta, aš tik tai esu um, eilinis komisaras, Bet e, pasižymėjau jūsų pastabas. Toliau, Benito e, Zulaga buvo klausimas. Čia viskas aišku, kad praeitie, pavyzdžiui, 2009 metų dujų situaciją atsimenate, kai buvo sustabdytos e, dujos iš Ukrainos, buvo um, aiškinamasi, kokios investicijos į dujų tiekimo infrastruktūrą galėtų užtikrinti saugumą mums tiekimo ir ką galima padaryti su Europos pinigais, ką būtų galima paremti, kokius projektus finansuoti, kad užsitikrinti um, dujų rinkų uh, stabilumą, saugumą. Ir žingsnis po žingsnio uh, yra siekiama užtikrinti mm, pusiausvyrą dujų ir elektros e, dalyvavimo. Aišku, mums reikės labai didelių, didelių investicijų elektros rytyje, atsinaujinančio energijos šaltinių, efektyvumo srityje, į tinklus taip pat. Taigi mes matysime skirtingus visai, skirtingą situaciją. Reikės daug investicijų į dujų infrastruktūrą. Tas buvo e, jau e, daug kas padaryta, o dabar mes matome, kokie yra prioritetai Ir aš manau, kad bus esminių pasikeitimų su projektais, kurie bus tvirtinami ateityje. Ir aišku, 2009 metais mes turėjome esminę krizę su energetika ir me, mums reikėjo galvoti apie projektus. Ir, ir pietų koridorius, ir per Azerbaidžianą, ir Ir aišku, reikėjo žiūrėti ir į kitas valstybės, iš kur galima e, vietoj to gauti tiekimą. O dabar dėl to, ką pasakiau Jūri komitete, aš aiškiai pasakiau, kad aš tikrai gerbiu e, komisaro Lyso kodeksą. Uh, uh, Pone Kanėtė, atsiprašau, aš vis tik tai norėčiau išgirsti atsakymą dėl metano. Jūs pamirštat metaną. E, e, Taip, dėl metano. reglamente dėl pastangų pasidalymo vienas iš sektorių, kuris paminėtas, yra žemės ūkis ir metano išmetimai čia yra labai dideli. Uh, Valstybės narės, kai jos renks klimato veiksmų planus, turės pasakyti, ką jos ketina padaryti visose sektoriuose, tame tarpe ir žemės ūkėje, ir ką jos padarys dėl metano. Ir komisija turės įvertinti, ar iš tikrųjų tie planai e, teisingi yra, taip pat ir metano srityje Kol kas mes dar nerengėme konkrečios tik metanui skirtos strategijos, mes nerengėme ir kažkokių tai specifinių studijų, bent jau kiek man yra žinoma, konkrečiai šio klausimu pagal mano portfelį, mano tarnybose dėl metano. Bet e, per klima, e, kai, kai bus parengti klimato e, veiksmų planai, mes tikrinsime, ar visose sektoriuose yra kažkas daroma ir aš pasitikrinsiu dar su kitomis komisijos tarnybomis, galbūt yra kažkokių tai planų kitur. Okay. Uh, Labai ačiū. Dabar kiti kalbėtojai. Turime kitų kalbėtojų. Nemažai pavardžių, taigi neilgiau kaip dvi minutės. Ponas Roil. Porą klausimų. dėl energetikos taupimo ir atsinaunančių šaltinių, šaltinių, jeigu reiktų perskaičiuoti tikslus. Ar dabartiniai tikslai yra kažkoks atsitiktinumas, ar yra rimto pagrindo jiems? O jeigu norite perskaičiuoti rodiklius, tai koks būtų pateisnimas? Antras dalykas, jūs siūlote 10 procentų uh, parkingo vietų numatyti e, elektromobiliams, kad būtų galima juos įkrauti. Ir, pavyzdžiui, sakėte, prekybos centruose e, reikia specialias įkrovimo e, vietas, pavyzdžiui, parkinguose, prekybos centruose įrengti, nes automobilį tokiu atveju reikia pa, greitai krauti, nes e, perka žmogus maždaug praleidžia parduotuvę 30 minučių. Jūs sakėte, kad užtru įkainuotų įrengti krojimo vietą 2,5 tūkstančio, bet iš tikrųjų apie 25 tūkstančius. Ir jeigu norite greito įkrovimo e, stoteles įrengti prekybos centruose ir pavyzdžiui penkios tokios vietos elektros požiūrių kainuotų tose prekybos centruose tiek, kiek viso prekybos centro e, suvartojama elektra. Ar manote, kad tai yra išmintinga? Ponas Količiak, ačiū daugiau klausimų. Pirmiausia, e, lėtas įkrovimas, reikia specialių rozečių, e, 30 e, amperų reikia e, rozečių greito įkrovimo stotelėms 60 amperų e, rozečių. Reikia galvoti apie tai taip pat dėl dujų. Mes turime sujungti šiaurę su pietinėmis valstybėmis, kur yra galimybė sujungti šias dvi Europos vietas. Kitas klausimas - emisijų tikslai. Reikia tikslų ne tik CO2, bet ir kitų emisijų e, požiūrių angliavandenių PM10 ir panašiai. Toliau e, žemų emisijų transporto priemonės. Nematau nieko dėl e, vandenilio kūro kasečių. Žinome, kad bandomi autobusai kai kur, kurie varomi vandeniliu, tai svarbu, bet reikia taip pat ir elek... E, elektrinės, pavyzdžiui, dabar kai kurios bus lai... uždaromas laipsniškai, tačiau galbūt galima jas perkvalifikuoti, kad jos gamintų vai... vandenilį. Ir e, kūro baterijos, nežinau, kaip e, dabar viskas bus daroma, nes kol kas matome, kad chaotiškai vyksta įrengimas. E, saulės energija, tai galėtų būti, reikia galvoti apie papildomą įrangą, kuri leistų kaupti tą energetiką, nes ne visuomet šviečia saulė ir ne visuomet tos baterijos užtikrina elektros energijos gamybą. Regionis bendradarbiavimas šešios valstybės savanoriškai ketina e, saulės jėgainę statyti. Uh, bet kartais biurokratai, kurie nieko neišmano, nustato taisyklės, jeigu taip atsitiktų, tai būtų baisu, nes e, mes neužtikrinsime integracijos. Metanas, ar uždrausta karvėms gaminti metaną, gal tai jau būtų visiškai beprotiška. E, trys klausimai per 2 minutės 10 sekundžių buvo patikti. kolega e, Blanko Lopės. Labai ačiū komisijos nariai. Neseniai išgirdome tai, ką nusprendė prezidentas Trump pasitraukti iš Paryžiaus tarimų. E, Šį grėsmę, o tiksliau ši realybė, taip pat yra ES ir galimybė. Mes galime e, tapti lyderių atsisakant anglijas mūsų ekonomikoje, taip pat e, plėtojant švarę atsinaujinančią energetiką. E, šiandien komisijos nariai jūs sakėte apie tai, kad e, e, tam tikri sprendimai turi tapti realybę kaip galima greičiau ir reikia taip pat E, siekti tikslų, kurie atitiktų globalų tikstą iki 2050 metų atsisakyti CO2 e, emisijos e, sektorių, sektorių kurie išskiria CO2. Ir noriu taip pat pasakyti, kad jeigu mes uh, neviršysime tų pasiūlymų, kuriuos patei komisija, jeigu neįsime greičiau siekdami tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, tokių, kurie susiję su baterijomis, elektromobiliais ir panašiai, tai tikrai mes nepasieksime tų e, tikslų ir neįvykdinti savo gerų troškimų, kuriuos visi turime. Ir aš noriu pasakyti, gerbiamas komisijos nariai, kad Dabar komisija turėtų mums padėti siekti kur kas platesnio užmojo tikslų. Ir e, matėme, kad rengiantis Paryžiaus susitikimui, COP21 susitikimui buvo atlikta įvairių tyrimų ir tai e, būtent tą ir patvirtina. Mes turime šiandien laikytis požiūrių, kuris būtų uh, platesnio užmojo negu pradiniai komisijos pasiūlymai. Tik tokiu būdu galėsime įvykti Paryžiaus sustarimus. Labai ačiū, kolega. Ačiū Jums už pastabas. Toliau kolega Šonas Kelis. Ačiū. Pirminkė, ačiū komisijos nariai už jūsų atsakymus. Pradžioje negalėjau dalyvauti posėdėje, nes dalyvau specialiuose pusryčiuose, kur kalbėjome apie energetikos e, perėjimą, energetinį perėjimą ir vietos bendruomenės. Noriu paklausti, ką komisija gali padaryti, ką mes galime padaryti padaryti, kad e, žemesnės vietos lygmuo persimtų mūsų idėjomis ir mūsų tikslais, nes kitaip mes nieko nepadarysime ir negalėsime tapti pasaulio lyderiais plėtojant atsinaujinančius energetikos šaltinius. Ir jūs taip pat e, sakėte, kad reikės pežiūrėti tikslus, galvojant apie naujausią informaciją ir galbūt sakėte, kad kai kur reikia lietai veikti, bet pagalvokime apie mūsų terminus. Ar ne per greitai siekėme mūsų tikslų ir ar suteikėme laiko nacionalinėms regionėms vietos valdžios institucijoms e, dirbti su mumis, kad viskas būtų padaryta e, deramai, o ne, e, gal taip reikėtų veikti, o neskubėti, e, strima galvės ir suklysti. E, Taip pat e, noriu paklausti dėl nacionalinių veiksmų planų. Turime Europos tikslus, turime nacionalinius tikslus ir kaip bus vertinama tai atskirai pagal valstybės narės. Norėčiau paklausti e, jūsų apie tai, bet taip pat dėkoju Jums už, visą, už visus gerus darbus. Toliau ponas Sorinio. Dėkuoju pirmininkė komisijos nariai. E, sakoma, kad paskutinės dvi dienos Briuselėje buvo karščiausios per dešimtmetį mano šalyje. E, žemas, žema drėgmė e, labai vėjuota, aukštos temperatūros ir žinome, kad susidarė, kilo didžiulė katastrofa ir dešimt žmonių uh, žuvo. Tuo pačiu metu Amerikos administracija nutarė atsisakyti Paryžiaus sutarimo. Dėl to Europos Sąjunga turi e, savo įsipareigojimus dėl šio sustarimo įgyvendinti. E, aš esu šešinis pranešėjas e, dėl pranešimo, dėl valdysenos energetikos srityje ir tai yra pagrindas viskam. E, valdysenos modelis turi visiškai atitikti Paryžiaus įsipareigojimus. Jeigu taip nebus, tai mes e, prarasime autoritetą politinio diskurso kontekste, o tai yra labai svarbu žmonėms kasdieniniam gyvenimui. Mes turime laikyti savo įsipareigojimų, kovodami su klimato kaita. Ir aš manau, kad e, Europos parlamento uh, pranešimas e, ir e, skirtas tiems dalykams. Mes turime e, siekti, kad mūsų energetiniai planai visiškai atitiktų Paryžiaus susitarimus. Yeah. Uh, thank you. Dėkuoju. Dar du kalbėtojai mano sąraše. Kolega Turmes. Ačiū, Jerži. Man atrodo, komisijos nari, kad Europos įsipareigojimų išbandymas e, bus pirmadienį. Išbandymas Europos įsipareigojimams bus e, pirmadienį, kai susitiks ministrai ir kalbės apie energetikos efektyvumo teisės aktus. Jūs e, pasakėte antrąjį ryte, kalba labai įstringa ir aš suprantu, kad e, Malta pirmininkaujanti parengė naują tekstą. Galima susitarti teoriškai pirmadienį, tačiau viena šalis, kurią jūs geriausiai pažįstate, tai yra Ispanija, e, kuri nekaip šiuo metu atrodo Aš buvau susitikęs su Ispanijos ministru, jis man pasakė, kad Ispanijos vyriausybė didžiausia problema yra Eurostato apskaitos taisyklės. Ar mes galime patikinti Ispaniją, kad yra tam tikros pažangos dėl tų apskaitos taisyklių ir kad bus viskas išspręsta greitai. Aš su šonu dalyvavau tose pačiuose pusryčiuose šiandieną. Tikrai miestai nuo to labai kenčia, nuo tos apskaitos taisyklės dėl trečių šalių finansavimo energetiniam efektyvumui. Ir dar vienas klausimas. Yra dvi Dabar būtinos yra dvi elektros linijos - Ispanija, Portugalija ir Prancūzija, Biskajos e, linija ir Airija, Prancūzija. Aš e, su perdavimo sistemo operatoriais šią savaitę kalbėjau ir jie kalbėjo apie naudos kaštų analizę ir sakė, kad rezultatas yra neigiamas. Taigi e, rinka pati neužtikrins tų linijų elektros kabelių ir galima gauti finansavimą iš Europos infrastruktūros, e, tinklų infrastruktūros jungimo priemonės, bet jeigu naudos kaštų analizė neigiama, tai negalima uh, neigiamą rezultatą rodo, tai negalima gauti to finansavimo ir tai šiek tiek absurdiška yra. Negalima padėti Ispanijai, Portugalijai gauti prieigą prie kontinento, taip pat užtikrinti, kad Airija e, bus sujungta su žemynu, kai Junktinė karalystė e, pasitrauks. Ar galėtume ieškoti politinio sprendimo, žiedami į šią naudos e, sąnaudų analizę? Ką būtų galima padaryti? Dėkoju, kolega. Thank you. Suprantu, kad aš ir pats galiu vieną klausimą pateikti, kadangi visi kiti jau paklausė. Mano klausimas, gerimas komisijos nariai, yra susijęs su e, nauja rinkos sandara, rinkos, e, dujų aspektų. Mums reikia elektros ir dujų rinkų suderinamumo ir, kaip suprantu, iki šių metų pabaigos, kitų pradžios viskas bus parengta šiuo požiūriu, kadangi jau nekartą kalbėjome apie Nord Stream 2 problemą, Šiaurės rauto antrojo problemą. Jūs e, kreipėtės dėl įgaliojimų, dėl darybų e, Baltijos e, daliai. Šiaurės srauto numeris 2 ir aš noriu jūsų paklausti, kada suteiksite mums galimybę Europos parlamento nariams E, pamatyti jūsų teisinį vertinimą, kurio pagrindu komisija teigia, kad yra e, teisinė spraga ir Šiaurės rautas 2 negali visiškai būti padengtas trečiojo energetikos priemonių rinkinio. Jeigu nauja teisinė struktūra uh, dėl ko vyksta darybos, bus silpnesnė negu trečiasis energetikos priemonių rinkinys, ar nebus taip, kad komisija nesažininkai suteiks pirmenybę šiaurės rautui antrajam, nes mes suprantame, kad trečiasis energetikos e, priemonių rinkinys e, turėtų padengti visiškai šiaurės rautą e, antrajai ir antrajai Baltijos jūrą. Ir taip pat reikia prisiminti, kad e, dalis e, tinklo e, yra valstybėse narėse ir mums atrodo, kad tai visiškai atitinka trečiojo energetikos rinkinio nuostatas ir visais atvejais ES turėtume taikyti jį. Jeigu daugiau kolegų nenori paklausti, tai steiksiu žodį komisijos nariui. E, nuo paskutinio jūsų klausimo pradėsiu. Vyko ilgai diskusijos, mes bandėme įvertinti, ar taikyti trečią energetikos rinkinį offshoriniai daliai, taip vadinam, ir ne. Jeigu būtų aišku, tai tai nebūtų problemų, su kuriomis susidurėme dabar mes e, atskirimą, e, skaidrumą, visus kitus dalykus būtume padengę ir e, Vokietijos institucijos būtų įgyvendinusios atitinkamas nuostatas. Bet projektas, kai buvo pradėtas, buvo mišrus, nes akcininkai iš dalies, iš dalies buvo uh, Gazpromas, iš dalies uh, Europos įmonės. Tai buvo komercinis projektas, taip vadinamas komercinis projektas. Tačiau teisės tarnyba komisijos e, padarė išvadą, kad energetikos paketas trečiasis netaikomas offshoriniai daliai e, dujotiekiui, e, kuris patenka į es teritoriją iš trečiosios šalies. kurio išeities taškas yra Europos Sąjunga. Ir dėl to mes turime pakeisti mūsų teisės aktus. kad mūsų taisyklės dujos rinkos būtų taikomos e, trečiosios šalies dalį, trečiai šaliai ir taip pat darybų metu mes turime siekti užsitikrinti rezultatą. Jeigu uh, iškiltų problemų dėl trečiojo uh, rinkinio, mes uh, E, dėl to prašėme darybų įgaliojimų ir parlamentas dalyvaus darybose. Tačiau teisė, teisės tarnyba sakė, kad būtų labai keista, jeigu nebūtų jokių e, taisyklių arba jeigu nebūtų taisyklių arba jeigu būtų taikoma teis, Rusijos teisė dujotekį, kuris atkeliauja į ES teritoriją. Kitas dalykas, ką mes darome šiuo metu dujų rinkoje. Mes žiūrime į dujų reglamentavimo sistemą, nes mes reguliuojame elektros rinką, o dujų rinkoje nėra e, panašių taisyklių, Mes sieksime sukurti reguliavimo sistemą dujų e, sektorija ir galvosime, kaip užtikrinti, kad ta sistema būtų veiksminga ateityje. Mes taip pat skatinsime bendradarbiavimą įvairių sudėtotų subjektų. Dabar atliekamas tyrimas, norima išsiaiškinti visus aspektus ir mes pasižiūrėsime, pavyzdžiui, kokiu teisės aktų reikia po to tyrimo mes e, turime pagalvoti, ar įrašyti tai į savo darbo programą. Dėl įkrovimo e, stotelių buvo klausimas pateiktas elektromobiliams. Mūsų pasiūlymas, jeigu kalbėsime apie įkrovimo stoteles, susijęs su alternatyvaus kūro direktyva įprasti ir didesnio galingumo įkrovimo punktai e, nuo 3,7 e, kW iki 20 e, ir kitokio galingumo bus numatyti. Ponas Troil yra teisus, taip yra didžiulė paklausa galingesniems įkrovimo įrenginiams. Gali būti, kad jų nepakaks iškart, bet mes galvojam apie ateitį ir mes e, žiūrėsime į paklausą ir pasiūlą, nes tai turi būti siejama su verslo dėsniais. Ką mes darome? Mes turime numatyti tam tikras galimybės, jeigu, pavyzdžiui, kažkas e, nuspręs pastatuose, kur yra parkavimo vietos namie, į, užtikrinti tokias galimybės O prekybos centruose dviejų tipų stoteles reikėtų įrengti, tai yra aišku. E, įprastiniuose punktuose. Pavyzdžiui, jeigu atvyksti į prekybos centrą, tai tu uh, tik tai šiek tiek įkrauni iš dalies savo automobilį, paskui pakankamai, kad galėtum parvažiuoti namo. O magistralėse E, pavyzdžiui, e, jeigu vyksti 400 km kažkur tada, tikrai reikia galingų įkrovimo stočių, kad būtų galima greitai įkrauti automobilį. Tai yra labai sudėtingas dalykas, tačiau mes e, kalbam apie tai, kad e, norime, e, kad būtų elektromobiliai plačiau naudojami, bet be įkrovimo vietų mes negalime to užtikrinti ir turime e, imtis priemonių greitai. E, Mums, aišku, reikia paramos, valstybių narių paramos, ES paramos, bet mes turėsime plėtoti infrastruktūrą, nes kitaip bus labai sudėtinga sumažinti emisijas paprasčiausiai, uh, kalbant tik tai apie CO2 tikslus, nes gamintojai negalės uh, labai smarkiai sumažinti tų emisijų, neužtikrinant, kad uh, atsirastų daugiau elektromobilių. Buvo taip pat klausimas kitas, kaip mes nusprendėme, kokie procentai turi būti tikslų. Mes naudojamės e, modeliais ateinu universiteto e, parengtais modeliais ir įvairūs kintamieji yra naudojami šiame modelyje E, panaudoti taip pat naujausi duomenys e, simulacijos metu. Ir taip pat buvo atsižvelgta į komisijos e, atitinkamus dokumentus. Kai kurie Europos parlamento nariai atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad gali būti netitikimo E, dėl energetikos išteklių kainos ir mūsų paprašytai vertinti scenarius, žiūrinti naujausias kainas, naudojant naujausias kainas ir pažiūrėti 30 procentų energetikos e, taupimo, 30 atsinaujinančių ir 30. 33, taip pat 33 ir 45 procentų rodiklį paskaičiuoti, kiek tai kainuoti, kiek tai kainuotų. E, pono Blanko klaus, klausimas. Dėl įsipareigojimų aš e, kaip galima e, toliau sieksiu pažengti ir komisija apie tai e, galvoja, nežiūrint to, ką pasakys taryba dėl energetikos taupimo. Kai parlamentas prims savo sprendimą, prasidės trišalės darybos. Ir jūs tikriausiai suprantate, ką aš galvoju, ką jaučiu, bet dėl užmojų mes pirmiausia turime galvoti apie tai, kiek tai kainuotų, kaip galima ambicingesni tikslai, bet reikia taip pat nepakenti šitais tikslais mūsų sektoriaus pramonės konkurencingumui. Ir aš taip pat manau, kad inovacijos vyks kur kas sparčiau negu politiniai sprendimai. Ir e, gali būti, kad e, mes, mūsų pramonė pati taps kur kas konkurencingesnė. Dėl nulinių emisijų, mažesnių emisijų, aš ne, nekalbu tik apie elektromobilius, vandenilis, e, kūro e, baterijos, tai taip pat yra svarbus elementas. Dėl to, ko klausė ponas Turmesas, mes dirbame, kad būtų galima patvirtinti kaip galima greičiau taisyklės, galbūt Liepos mėnesį. Aš labai daug dirbau šioje srityje, nes jeigu mes galime intensyviau plėtoti priemonės dėl energetikos taupimo, tai tikrai bus taupyta kur kas daugiau ES. Atsiras daugiau galimybių augimui, darbo vietų kūrimui. E, kas gerai e, yra dėl energetikos efektyvumo, tai kad labai daug smulkių projektų gyvenimą ir jie sukuria labai daug darbo vietų Bet Ispanija, ką tai reiškia, nes jūs kalbėjote su Ispanijos vyriausybės atstovais, ar e, jeigu bus Eurostato klausimas išspręstas, ar galima tikėti sprendimo. Pirmininkas, jūs klausėte, kalbėjote be, be leidimo. Reikia kalbėti apie problemą, reikia įtikinti žmonės, reikia kalbėti apie gairias, kontraktus ir kalbėti apie naudą tų dalykų Mes dirbame kartu rengdami taisyklį, kad siekėme, kad taisyklės e, gairės įgaliotų kaip galima greičiau, bet yra problemų. Dar vienas buvo pateiktas klausimas. Jūs sakėte, kad kartais nauda, sąnaudas nėra aišku, bent vienai iš šalių. Bet e, reikia kalbėti apie kitus elementus nauda kaina ir taip pat e, atsargų saugumas. Jūs teisus kartais reikia gyvendinti projektus, bet dėl administracinių suvaržymų kyla problemų. Pone Corinio, pirmiausiai norėčiau išreikšti užuojautą dėl tos baisios tragedijos Portugalijoje, dėl žmonių gyvybių mūsų kaiminė nukentėjo nuo baisaus gaisro visuomet tokie įvykiai yra labai liūdni ir mes turime dirbti glaudžiai e, siekdami prevencinių veiksmų, taip pat turime paremti vieni kitus, reikia pademonstruoti Europos solidarumą, solidarumą su valstybėmis narėmis ir suprantame, kokia sudėtinga yra Portugalijos situacija. Ir mes turime suprasti, kad pasaulis atšilimas veikia mūsų teritorijas. Jūs sakėte, kad ši vasara yra karščiausia po daugelio metų, bet pietų valstybės narės. E, viduržėmio jūros šalis kenčia valdysena tikriausiai svarbiausias dalykas, kurį mes turime. Valdysena bus nepaprastai svarbi. Jeigu turime nacionalinius privalomus tikslus, galima taikyti pažymimo procedūrą ir viskas. Jeigu nėra privalomų tikslų, uh, tai valdysenos elementas tampa kur kas svarbesniu, nes valstybė narė e, gali prisimti, valstybės narės gali prisimti svaigojimus, e, siekti globalių tikslų. Aš žinau, kad parlamentas nori privalomų valstybėms narėms tikslų, taryba elgesi priešingai, bet, bet kuriuo atveju valdysena yra labai svarbi. Įsivaizduokite, kas, bu, kas atsitiks tokiuose sektoriuose kaip e, pastatai, transportas, žemės ūkis, kur dalyjamasi pastangomis. Turime nacionalinis privalomus tikslus, bet pagal valdysenos principus reikės žiūrėti, kaip dirbama, kad būtų pasiekti tie tikslai. Ir tai labai svarbu. Bet e, mes komisijoje matome skirtingą trajektoriją. Iš pradžioje, pradžioje buvo kalbama apie tam tikrą laipsnį valdysenos, paskui norėjome, kad atsiras jos daugiau ir žinome, kad ponas Turmes ir jūs dirbate šiuo klausimu. Aš esu tikras, kad e, valdysenos modelis tikrai leis pasiekti Paryžiaus tikslų valdysena, kaip kad dabar viskas yra numatyta, atsirado tam, kad būtų galima e, priderinti penkerių metų laikotarpį su galutiniu, e, galutiniu sprendimu ir kad paskui būtų galima įvertinti tai, kas pasiekta ir pažiūrėti, ar atitinka Paryžiaus tikslus mūsų pastangos. Ir tai bus labai svarbi priemonė, nes E, bus vertinami nacionaliniai e, integruoti energetikos planai ir e, ciklas, kuris veda link Paryžiaus įsipareigojimų gyvenimą. Taigi tai labai svarbi priemonė tiek įvykti įsipareigojimams, tiek siekti dar aukštesnių tikslų laikui bėgant. Dabar yra daug sudėtingų klausimų dar, kuriuos reikia aptarti. Malta pirmininkaujanti parengė dokumentą ir maždaug 95 procentus mūsų pasiūlymų įtraukė. Aš tikiuosi, kad turėsime tą valdysenos reglamentą, jis bus labai svarbus ir galėsime e, taip pat e, gyvendinti mūsų atskaitomybės reikalavimus Junktinių tautų konvencijos ir Paryžiaus sustarimų reikalavimus. Ačiū, diskusija buvo labai išsami, plati, ačiū Jums už atsakymus, už pradinį pasisakymą. Mes esame tikri, kad e, reikės dar, e, kad kitas mūsų sutikimas bus toks pats įdomus kaip ir šis. Da, įvaim. Ačiū kolegos, perėsime prie kito darbo tokias punktų. Norėčiau paprašyti kolegos Rubiko mane pakeisti, nes turiu kitų įsipareigojimų. Dėkoju. suprantu, kad Jaromira, jūs negalite manęs pakeisti, ne? Jūsų klausiu, taigi prašau tada. Who's the lady of the methane? The, was of the methane. The lady was of methane. Ja, ich möchte mich recht herzlich auch noch beim Herrn Kommissar bedanken, äh, dass er es möglich gemacht hat, äh, heute in der Früh die Diskussion zu führen. Taigi, noriu padėkoti komisarui už suteiktą galimybę e, pravesti rytinę diskusiją, o dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra elektroniniai komunikacijos kodai. Tai yra peržiūrėjimas šito dokumento darbo tvarkė numatyta galimybė pasikeisti nuomonėmis šio klausimu. Vasario 6. Pans Kasilijo pateikė savo pranešimą. Kova buvo sulaukta tūkstančio, maždaug 1500 pakeitimų. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Kalts ir Libe komitetai irgi pateikė gausybę pakeitimų. Todėl dabar gal iš karto, panu Dėl Kastilijo, duosiu galimybę jums pristatyti šį dokumentą. Na kągi, ačiū pirmininkė. Iš karto pradėsiu nuo esmės, kadangi mes turėjome galimybės platesnė prasme aptarti, kiek šis dokumentų paketas e, daug gali reikšti Europai, Europos visuomenė, Europos ekonomikai visose lygmenyse. Kalbant apie jungtis, taip tai yra viena dalis e, visos istorijos, tačiau komisija e, pabrėžia būtent šį infrastruktūros aspektą, Na ir kadangi realybė yra tokia, kad e, reikia nuo 400 iki 600 e, milijardų eurų, norint sukurti tinkamą pralaidumą infrastruktūrą, tai be abejo tas gali turėti didžiulės įtakos e, reguliaciniai aplinkai, kuri dabar galioja. E, kadangi iš tikrųjų teks daryti didžiulės investicijas, didžiulio pralaidumo tinklus ir taip pat e, tas atvertų kelią tolesnį labai plačiai IT komunikacijų plėtrai. <clears throat> Taigi tokia būtų potekstė, toks būtų kontekstas ir mes be abejo siekiame prisidėti prie šio reglamento tobulinimo. Turiu pirmiausiai padėkoti visiems veikiantiesiems asmenim, pradant mano kolegomis, šešėliniais pranešiais. Manau, kad visi jie labai pozityviai prisidėjo, labai konstruktyviai bendradarbiavo ir tai iš tikrųjų yra labai vertinga tokiame procese. nes mes dažnai nagrinėjame įvairius protingus, e, e, įdomius pasiūlymus, kai kuris atvejais ir sutarėme, tačiau šiuo atveju turiu tai pabrėžti, kad e, visi pasiūlymai buvo labai įdomus. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad techninė komanda, tai yra mūsų biurų bendradarbiai, mūsų frakcijų bei įtrės sekretoriato atstovai, puikiai padirbėjo. Turiu tai iš karto pabrėžti. Ir dabar apžvelgsiu keletą svarbiausių aspektų. Kokia yra dabar nepadėtis? Visų pirma, numatytas darbų grafikas buvo toks, kad mm, numatyta darbas buvo baigti Liepos 11. E, Birželio 27 Inko turėjo pateikti savo darbo rezultatus, tačiau jie paprašė atidėti datą, kadangi nespėjo laiku. Taigi situacija buvo tokia, kad Inko balsuos rugsėjo 4, o mes balsuosime rugsėjo 11. E, na, <clears throat> šiaip pat taip e, mums teks pasitengti užbaigti tą darbą, nes nepamirškime, kad dar atėjo vasaros atostogos ir daug svarbių sprendimų teks priimti prieš vasaros atostogas. Todėl mes turėjome planuoti šešėlinių pranešėjų e, susitikimą Liepos 11 dienai. E, šią savaitę jau vyko vienas toks susitikimas ir tiesiog laikas mus taip įspraudė tokius rėmus. Kokia pažanga pasiekta? Pažanga be abejo yra, dėl to neturiu bejonių. parengėme gana nuosekliai sudėliotą prekompromisinį, pavadinkime tai, pasiūlymą. Tai dar nėra galutinis kompromisas, bet jau kompromiso metmenis, e, kur atsispindi e, spektrum sritis ir taip pat prieigos klausimai. Kalbant apie apibriežtį šitų aukšto pralaidumo tikslų, tai irgi buvo labai svarbus aspektas, kadangi E, tai leidžia daugiau mažiau įsivaizduoti, kogi mes siekiame. Ir toliau be abejo turėsime diskutuoti dėl e, išsamių priemonių, dėl prieigos, nes mes galime sukurti be abejo tos aukšto pralaimimo e, tinklus, tačiau jeigu neturėsime priemonių, e, užtikrinti, pritraukti investicijas vieną vertus užtikrinti prieigą, e, e, tai mes be abejo ir sustosime tik ties apibrieštimi. Niekas nebus sukurta. Taigi, kaip jau sakiau, dabar mes turime tokius prekompromisinius pasiūlymus, pavadinkime kol kas visą tai taip, e, šiuo atveju dėl spektro. Ir dabar daug dėmesio skirime būtent prieigai. E, čia reikėtų išnagrinėti irgi įvairias temas, e, pažiūrėjau, investicijų modelį, mastą, kuriuo mes norėtume matyti šitą instrumentą pritaikytą, tai, tai ką pasiūlė komisija, kiek jisai galėtų prisidėti prie itin aukšto pralaimo tinklų vystimosi. Toliau turime e, semetrinius susipareigojimus, yra daug kitų klausimų, tarp jų įvairios galimybės, kaip reikėtų žiūrėti į galimas situacijas, kada yra nekonkurencingas oligopolis. <clears throat> Tai, tai yra, kada yra oligopolis be konkurencijos, nes Europoje iš tikrųjų kontekstai yra įvairūs, situacija yra nevienoda ir į visą tai reikia atsižvelgti. Be abejo, mes su šėlins panašiais toliau tęsime darbą, aš turiu labai gaužius ryšius su jais, tačiau pasinaudodama e, galimybę šiame komitete dabar aš bandau tiesiog įsakyti e, e kokia yra situacija ir bet kas, ką jūs pasakysite, bet kokios jūsų pastabos taip pat, ko gero, bus įtrauktos, bus primta domen, mes bandysime jas atsižvelgti. Tai tiek, ačiū. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, nächste ist S&D, mir Petra Kopolinatri für zwei. Kągi labai ačiū. Dėkoju. Dvi minutės turėtų būti pakankamas laiko tarpas. Dėkui pranešė, kad stijo. Galiu tik tai padėkoti pranešėjai, kad iš tikrųjų sparčiai judame prieki, gal taryba šiek tiek lėčiau juda, bent jau kiek, kiek man teko girdėti. Ir puiku, kad mes dabar e, laimėjome šiek tiek papildomą laiko, mes jį be abejo produktyviai panaudosime savo komitete. Taigi, pirmiausiai noriu padėkoti ir komitetui, kadangi gauta daugiau negu tūkstantis pakeitimo, tai reiškia, kad uh, visi komiteto nariai labai aktyviai skaitė šį dokumentą, labai nuodugniai nagrinėjo ir tikėkime, kad tai duos reikiamą rezultatų. O mes iš tikrųjų siekiame sukurti skaitminę infrastruktūrą ir sukurti realią galimybę Europoje pereiti prie domenų ekonomikos, domenimis pagristos ekonomikos. Be abejo, mes galime daug ką daryti įprastiniais metodais, tačiau siekiame taip pat kaip e, pasiekti naujovių, kaip kažką padaryti geriau ir pirmiausia, aišku, galvojame apie tai, kaip pritraukti investicijų į tos ypatingo pralaidimo tinklus. O taip pat rasite atsakymą ir kitus klausimus, kurie labai rūpi investuotojams, pavyzdžiui, prieiga, verslo modeliai, spektrum ir panašiai. Dėl rinkos modelių E, galima pasiemti turimą patirtimį, aš būčiau linkusi pritarti tam, kad konkurencija dėl to turi išlikti, nes tai yra rinkos varomo jėga. Mes Europoje jau matėme kokį 20 pasiūlymų, taigi mes matome, kad iš tikrųjų 5G e, ryšys neišvengiamai ateina ir bus daug investicijų į infrastruktūros tinklą. Todėl nebūčiau tokia skeptiška dėl infrastruktūros paklausos. Jis bus Bet mes kaip politikai mes turime e, užtikrinti, kad Europa netaptų dar labiau suskaldytą e, skaitminių atžvilgių, kad nebūtų didesnio atotrukio. Priešingai turime bandyti suvienyti Europą, sukurti tinkamas platformas, pavyzdžiui, e-valdysenai, verslui, įvairioms e, viešo sektoriaus paslaugoms elektroniniu būdu ir panašiai. <clears throat> Taigi turime nepamiršti, kad e, be abejo šitie nauji poslinkiai gali sukurti tam tikrų skaitmeninių spragų, skaitmeninio atotrukio. E, ir reikia tai numatyti. Labai svarbu užtikrinti, kad visi galėtų naudotis ypač greitų ryšių ir užprotingą kainą. O tai reiškia, kad e, turime užtikrinti prieigą praktiškai visiems, ne tik tai kažkokiems patiems inovatyviausiams investuotojams. Taigi, apibendrindama galiu pasakyti, kad viskas juda teisinga linkme. E, Reguliuoti be abejo reikia, kad rinkos išliktų konkurencingos, kad juose net, net susikurtų monopolijos po tokių naujų priemonių. Ačiū. Panas Tošemovskį. E, na, iš tikrųjų, tai yra didžiulis paketas, jis yra labai svarbus, bet reiškia taip pat, kad mums tenka didžiulė atsakomybė, kadangi rinka šioje srityje vystosi nepaprastai greitai ir sunku realiai vertinti, apie kokius finansų kiekius mes kalbame. <clears throat> Turiu pasakyti, kad e, mes tikrai siekiame kompromiso, vyksta labai atvira diskusija ir labai vertiname tai, ką mūsų kolegė nuveikė. Olanda Kastelio iš tikrųjų stengiasi išvelgti visus pasiūlymus ir tas didžiulis pateiktų pakeitimų skaičius būtent rodo, kiek sudėtinga yra tema. Tačiau aš taip pat labai vertinu. Tai kiek kaip e, Pane Kastilijo ehm, deda pasangų, kaip jinai dirba su vėlgi raukšto pralaidumo tinklais ir kitais susijusiais klausimais prieiga ir panašiai. Daugeliu klausimų mes pritarėme pranešėjai ir džiaugiuosi, kad mes matome dabar ateities sprendimų perspektyvą. Kai kuriais atvejais be abejo mūsų pozicija skiriasi, pavyzdžiui, kai kalbame apie E, nacionalinio reguliavimo institucijų, nacionalinių reguliatorių e, galimas švelnimo priemonės, taikyt, galimas taikyti švelnimo priemonės. Taip pat reikia nepamiršti, kad kalbame apie 28 skirtingas rinkas ir ten iš tikrųjų sąlygos ženkliai skiriasi. Iš esmės, tai atspindi skirtingą situaciją tose rinkose, tačiau aš manau, kad mes rasime kažkokį tai bendrą vardiklį. Ir galų gale uh, Paskutinė mano pastaba būtų tam tikras persistengimas su Berak, kadangi tikrai noriu padėkoti kolegai, kolegijai, kuri sugebėjo rasti sąsąją tarp šių dviejų paketų. Mes tikrai turime tas procesus rutulioti paraleliai, taip sakant, vieną, vieną koordinuodami su kitu. Negalime kažkaip atskirai ieškoti sprendimo. Be abejo, dėl to mums tenka derinti ir savo darbo dargės ir visą kitą. Ir mes tikrai tikimės, kad rugsėjo 11 dieną abu šie dokumentų paketai bus patvirtinti drauge. Tiesiog labai svarbu užtikrinti, kad jie tarpusavyje būtų nusekliai suderinti. Taigi noriu padėkoti ponė Kastilijo už bendradarbiavimą ir aš esu įstikinęs, kad bendrom jėgom mes pateiksime labai gerą pasiūlymą. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu Kaldekelis. Ačiū pranešėjai už darbą prie šio dokumentų paketo. Tai yra tikrai stambus dosie ir be abejo dabar reikia daugiausiai dėmesio skirti e, kompromisų paieškai dėl spektrum. Aš manau, kad e, šiaip jau mūsų frakcijos nuomonė per daug nesiskiria. Mums svarbu pateikti e, bendrą tą spektro politiką, e, taip pat e, parengti vieningą politiką licencijų turėtojams. Ir manau, kad vidurio laikotarpio ataskaitai reikia numatyti privalomą reikalavimą, kad minimalus terminas turėtų būti 25 metai. Na, kad spektrum iš tikrųjų būtų maksimaliai panaudojamas atsivilginti technologijų inovacijas. Dar vienas svarbus dalykas kompromisų paieška iš tikrųjų nebuvo tokia greita. Aš jau keletą kartų esu pareiškusi, kad manau, kad nereikėtų atskiros antraštinės dalies skirti būtent ypatingo pralaidumo e, tinklams. E, ne viena Europos valstybė narėm mm, planuoja iki 2025 metų sukurti tokius tinklus. E, kita vertus, taip pat reikia pažvelgti, kokio, kokiu mastu bus mm, mažmeniai pardavimai. Šis rytyje, e, kadangi iš tikrųjų reikia pirmiausiai lyginti, kas vyksta didmeninėje ir mažmeninėje rinkoje, e, šią tendenciją Europoje reikėtų aiškiai vertinti. Ypatingai, jeigu pranešė e, palik savo pasiūlymą, kad investuotojų bendras sutarimas neturėtų būti reglamentavimo objektas. <clears throat> Taigi negalima viena vertus e, atleisti tos bendrų investicijų modelius nuo bet kokio reguliavimo ir kita vertus e, tikėtis, kad bus įvykdoma socialinė politika. Aš žinau, kad kai kurių dalykų, pažiūrėjau, apibriešių pranešė nenori keisti, tačiau e, įtrė yra atsakingas komitetas ir šiuo atveju turi vis tiek įvertinti, kas pateikta. Na ir taip pat labai svarbu, kad komisija iš tikrųjų duotų rezultatų siūlydama e, kurti vieningą telekomunikacijų rinką ES mastu. Nes būtų labai negerai, jeigu mes e, tiek verslo, tiek vartotojams laiku nepateiktumėm apčiuopimų rezultatų. Taigi aš manau, kad šitas darbas irgi turi vykti paraleliai. O šiaip jau noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Dėkuoju. Pono Raimo nėra su mumis. FDD, David Braliv. Ačiū, pirmininkė. Mūsų pakeitimai orientuoti į konkurencijos stiprinimą tiek infrastruktūroje, tiek paslaugų teikime. Jeigu kursime Europinę skaitminę bendrą rinką, mes e, pirmiausiai turime atsižvelgti į piliečių poreikius. Ir tik tai per tikrą konkurenciją, investicijos bus saugios ir Europai bus užtikrintas konkurencingumas. Tik tai 40 procentų es piliečių gyvenčių kaimo vietose dabar gali prieiti prie naujos kartos tinklų. Tuo tarpu mes esame įstikinę, kad prieiga prie interneto yra pamatinė žmogaus teisė ir visi turėtų e, turėti galimybę naudotis e, plačiojuošių ryšių, net ir tie, kurie gyvena tokiose vietovėse. Be abejo, šitas pasiūlymų paketas e, užkraus papildomą naštą nacionaliniam reguliuotojam. Ir gali, kai kurie prasme, netgi pažeisti jau jų turimus e, instrumentus. Pavyzdžiui, dabar jie gali mažinti monopolistų įtaką mm, telekomunikacijų sektoriuje, tačiau e, E, ateityje to gali nebelikti. Taigi mes turime užtikrinti, kad reguliatoriai iš tikrųjų turėtų, turi, turėtų savo žinia visas priemonės ir galėtų aktyviai taikyti, stiprindami konkurenciją. Prieigos teisė be abejo, pirmiausia, kalbame apie fizinę prieigą, galimybę pasijungti fiziškai ir mm, mūsų pateikti pakeitimai tai atspindi. Šiaip ar taip reglamentas yra pagrindinė priemonė, pagrindinis instrumentas skatinant investicijas ir um, sąžininką konkurenciją. Aš manau, kad komisija turėtų būti ambicingesnė, Europos piliečiai turėtų uh, pasinaudoti geresnių koordinavimų, kai kalbame apie spektrą. Dėl licencijų išdavimo mes dar nežinome, kokias pozicijos laikysis taryba. Aš manau, kad es turėtų vėlgi kelti ambicingesnius tikslus ir užtikrinti, kad prie spektro galėtų prieiti ir smulkėjai operatoriai. Na ir baigdamas, galiu pasakyti, kad Europos parlamentas iki balsavimo rugsėje iš tikrųjų gali priimti ambicingą poziciją. Šitas teisės aktas dėl elektroninių komunikacijų yra praktiškai vienintelė galimybė, kuri leis mums užtikrinti, kad per ateinti dešimtmetį telekomo sektorius būtų plėtojamas būtent e, tvarios konkurencijos pagrindu ir atneštų naudos piliečiams. Taigi, šiuo atveju Komisija turi pasinaudoti savo pačios parengtą poveikio ataskaitą, kur viena iš išvadų buvo tai, kad investuotojai be abejo visą laiką orientuosis į komisijos sprendimus, primdami savo atinkamus sprendimus dėl investicijų. Na ir baigiams noriu pasakyti, kad be abejo reikia užtikrinti visiems piliečiam prieigą prie greitaigių tinklų. Kągi, ačiū, daugiau nematau prašančių žodžio. Taigi. Vėl e, suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komitetą su padaryta pažanga, nagrinėjant iš tikrųjų labai išsamų dosį. Kalbant konkrečiai dėl spektrum, mes sveikiname, kad e, pozicijos, kaip mūsų, mūsų supratimu, suartėjo šiame komitete ir, ir e, šitos pozicijos labai panašios į komisijos mąstyseną. Pateikti pakeitimai, kurias matėme, iš tikrųjų mm, tik patikslina komisijos pateiktą pirminį tekstą, akcentuoja kai kurius pagrindinius principus. Buvo vienas konkretus punktas susijęs su spektrum diskusijomis, kuris paminėjo, kurį paminėjo ponia Kalas, būtent apie licencijos trukmę. Be abejo, mes sveikiname, kad parlamentas pritarė komisijos ambicijoms suteikti investuotojams teisinio tikrumo, tarant investicijas į be dėlius tinklus, tai, ko gero, dar svarbiau negu praeitie, kad, kada buvo kuriami e, 4G tinklai e, ir buvo daromas didžiulės svarbios investicijos. Na ir dar šiek tiek dėl vidurio laikotarpio peržiūros. Aš suprantu, kad licencijos trukmė yra mm, labai svarbus rodiklis. E, Jolab, kad tai yra priemonė valdžios institucijoms įsikišti, jeigu kažkas pasisuka ne tą linkmę, kur reikia. Mūsų pasiūlyme jau buvo numatytas mechanizmas, kaip spręsti šias galimas problemas. Ir be abejo, galima tas priemonės, tą kontrolę dar labiau sustiprinti. Aš pilnai pritariu tokiam požiūriui. Tačiau kalbant apie vidurio laikotarpio peržiūrą, gal turėtumėm šiek tiek pamastyti apie tai, kad šiuo atveju na, nekuriame sistemos, kuri praktikoje galėtų įnešti daugiau neužtikrintumo negu dabar, jeigu pažiūrėsime į dabartinę licencijų trukmę. Tai vidutinis licencijos laikas, galiojimo laikas yra nuo 15 iki 20 metų ir dabartinis mechanizmas iš tikrųjų neužkirto kelio valdžios institucijoms e, sėkmingai ir gerai prižiūrėti šią sistemą. Tai būtų tiesiog viena pastaba. O dėl prieigos. Be abejo, mes sveikiname pažangą, kuri čia vyksta. Mes suprantame, kad diskusija dėl ypatingo pralaidumo tinklų m, mm, apibriešties pasisuko tokia kryptimi, kuri yra artima komisijos supratimui. Mes manome, kad ypatingai aukšto pralaidumo tinklą ap, apibrieštis turėtų būti pakankamai ambicinga. Tai būtų apibrieštis, kuri m, mm, atitinka ateities e, prisijungimo poreikius. Ir e, vėlgi mes suprantame, kad šiuo atveju pagrindų imta komisijos apibrištis ir dabar atrodo komitetų nariai pritarė panašiai pozicijai kaip ir mūsų, tačiau tuo pačiu turime nepamiršti, kad labai aukšto pralaidumo tinklai ateityje bus teikiami ne tik tai fiksuotomis priemonėmis ir 5G tinklas ir bevėliai tinklai irgi e, vaidins vis didesnį vaidmenį suteikiant tą ypatingą pralaidumą. Ta turime turėti omenyje, <clears throat> rengdami apibriežtą. Kalbant apie rinkos reguliavimą ir tuo pačiu pakankamus saugiklius, kurie užtikrintų konkurenciją bei investicijas, <clears throat> mes be abejo Visą laiką tikėjome konkurenciją, todėl mūsų pasiūlymas yra grindžiamas egzistuojančia SMP struktūra. <clears throat> tai pasirodė labai gera, labai lanksti struktūra, kur leidžia spręsti įvairias rinkos problemas, konkurencijos klausimas ir panašiai. Taigi nėra mūsų požiūrių jokios būtinybės nukrypti nuo šitos schemos. <clears throat> Kita vertus, be abejo, mums reikės specifinių priemonių, kurios leistų reaguoti į atvejus, kada tų ypatingo pralaimimo tinklų tiesimas vėluoja arba nėra tam tikros iniciatyvos, ypatingai tam tikrose teritorijose, kur kyla rimtų iššūkių, e, kad tiesiog nebūtų sukurta ta skaitminė atskirtis. <clears throat> Todėl iniciatyvos kurias mes įtraukėme savo pasiūlymą, būtent tam tikros skatinimo priemonės. E, mūsų požiūrį turėtų likti, tai yra svarbus elementas, be abejo, nepaisant to fakto, kad reglamentas turėtų būti grindžiamas tinkama rinkos analizė. Kartais labai ribotose geografinės teritorijose galutinis tikslas turėtų būti pasiekti, kad galtiniai vartotojai, mažmeninkai e, gautų e, konkurencingas, konkur, paslaugos konkurencingomis sąlygomis. Tai be abejo, e, galbūt e, e privers tam tikrus reguliuotojus e, išanalizuoti dabar egzistuojančius 3G tinklus ir e, galbūt padaryti tam tikrų korekcijų. Na ir dar vienas svarbus dalykas Tai būtų e, taisyklės dėl simetrinių švelnimo priemonių arba kompensacinių priemonių. Čia kalbam apie kraštinės priemonės, kada žinome, kad e, m, tokių priemonių e, ekonomiškai ar kitais būdais e, mėgčioti tiesiog yra netikslinga. Tada mes turime iš tikrųjų remtis simetriniais skaičiavimais, kadangi nenorime žlugdyti mažųjų operatorių iniciatyvą, taip pat e, investuotojų į mm, šviesalinius tinklus iniciatyvų. E, mm, nenorime atbaidyti jos nuo, nuo, nuo investicijų rizikos prisėmimo. Taigi, baigdamas noriu tiesiog padėkoti už padarytą pažangą ir aš esu tikras, kad galų gale rugsėjo mėnesį parlamentas iš tikrųjų pateiks labai palanko labai gerą rezultatą. Na, o mes komisija be abejo visada esame pasirengę bendradarbiauti, padėti. Ir... Ačiū. Ir pabaigai Pilidė Kastilijo. <clears throat> Taip, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jos e, gerą valią, už jos e, atsakomybę, už jos e, geronorišką darbą su parlamentu. Uh, padedant rasti įvairiausių techninių sprendimų kai kuriuose diskusijose, kurios užsimesga. Iš tikrųjų, mes visada jaučiame komisiją, jos dalyvavimą ir už tai noriu padėkoti. Ir kaip jau sakiau pačioj pradžioje, aš priemu domin viską, ką mano kolegos akcentuoja savo pasakymuose, šelniai panašiai ir panašiai. Mes be abejo darbą tęsime. Aš esu tikra, kad mes <clears throat> tikrai E, sugebėsime patenkinti lūkesčius, kurie sėmė su šio dokumentų paketu, mes pasiūlysime tinkamų sprendimų, kurie leistų užtikrinti tą sujungiamumą, nes šiais e, globalios dimensijos laikais iš tikrųjų pasąjungai to labai reikia. Ačiū Pilar. Ir norėjau pasakyti, kad balsavimas įtre vyks rugsėjo 11 dieną, kaip Pilar minėjo. Ir todėl Inko turi dar pakankamai laiko pasiruošti. Next, uh, uh point, uh, Kitas klausimas. Elektroninių komunikacijų reguliatoriai. Ir Santošinovskiai yra pranešėjas. Turime 451 pakeitimą iš viso. Uh, taip pateikta kompromisinių pakeitimų kontekste dėl, dėl visų šio paketo klausimų viskas aptariama kartu. Tai noriu paklausti, ar ponas Tošanovskis norėtų paaiškinti savo poziciją penkias minutėse. Prvé řadě já bych e, skutečně velmi. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti kolegams šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Mūsų pirminės pozicijos tikrai buvo skirtingos, buvo nelengvos diskusijos, buvo ne vienas posėdis ir tikrai labai gerbiu ir vertinu tai, kad buvo labai atviros nuoširdžios diskusijos. Uh, Rugsėjo 11 yra numatytas balsavimas kartu su elektroninių komunikacijų kodeksu ir kaip jau buvo sakyta, mes bandome šios du pranešimus vertinti kaip labai susijusius ir dirbti tokiu pagrindu. Dabar norėčiau kelis pagrindinius elementus aptarti, kuo bus paremtas parlamento kompromisas, kas yra pranešimo pagrindiniai komponentai. Mes visi sutarėme, kad būtina gerinti nacionalinių reguliatorių koordinavimą, padaryti jį efektyvesnį. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti koordinavimas vyktų nuosekliau visoje Europoje. Kita vertus, aišku, turime ir geros patirties su dabartiniu BEREK darbu. Ir Tikrai Berek yra įgyjęs puikią reputaciją dėl to, kad e, turi e, ekspertinių pajėgumų labai stiprių ir, ir, ir puikiai dirbo reguliavimo srityje. Pakrinis klausimas, kuris buvo keliamas mums, tai buvo, ar turėtumėm apjungti Berek ir Bereko paramos biurą ir sukurti vieną didelę agentūrą. Taip siūlo komisija. Ar turėtumėm palikti dabartinę tokią dvigubą institucinę struktūrą? Man atrodo, ji veikia iki šiol sėkmingai ir tikrai, kaip aš jau sakiau, įgyjo puikią reputaciją. Kaip pranešėjas džiaugiuosi, kad Mes surinkome daugumą, kuri palaiko konservatyvesnį požiūrį, tai yra, kad būtų išlaikyta tokia dviguba esama struktūra, bet aišku, numatant jos sustiprinimą, atsižvelgiant į pasarą laikotarpio patirtį ir dabartinę situaciją. Kalbant apie patį Berek, mes norime jį atnaujinti, modernizuoti, kad tai būtų teisinis subjektas ir čia mes laikomės parlamento pozicijos, kuri susiformavo derantis dėl kodekso. Berek yra skirtos naujos užduotis priimti teisiškai privalomus sprendimus, todėl mes, aišku, tai atspindėjome ir savo pasiūlyme dėl Berek. Taip pat ar išlieka klausimas, ar Berek turėtų turėti apeliacinį teismą. Ir čia tikiuosi šiandien išspręsime šį klausimą, bet kokiu atveju aš nemanau, kad tai būtų labai esminis dalykas. Taip pat kompromise mes apibrėžėme uh, E, reguliatorių priežos valdybos funkcijas, taip pat dėl Berego biuro mes atsižvelgėme į komisijos siūlomus patobulinimus, kurie yra paremti bendrojų požiūrių į decentralizuotas agentūras. Mm, tai, kad Berek biuras yra ES institucija ir agentūra, tai yra irgi pabrėžiama naujame pavadinime, tai yra Europos uh, agentūra remianti elektroninių komunikacijų e, nacionalinės struktūras ir reiktų išlaikyti dabartinį BEREK sutrumpintą pavadinimą. Ir Europos parlamento mm, vaidmuo taip pat turėtų būti išsaugomas, nežiūrint e, kai kurių komisijos ketinimo susiaurinti. BEREK bus skirtos naujos užduotis, iš esmės išplaukiančios uh, iš kodekso dėl tarptinklinio ryšio ir mes ketiname tai integruoti į tekstą, išlaikydami nuoseklumą su kitais Mm, tekstais e, būtent šios ryties, kad nereikėtų visko kiekvieną kartą tei, tei, kei, keisti. Mes taip pat galvojame, kad turint omenyje, kad rinkos nuolat keičiasi, perikas turi tinkamą atlikti savo darbą, taigi peržiūros punktas stiprinami, po penkerių metų komisija turi įvertinti, ar ši dviguba struktūra vis dar tinkamai veikia ar nereikia jai pakeitimų. Naujos BEREK užduotis automatiškai reiškia, kad mm, BEREK biurui bus taip pat didesni reikalavimai keliami ir todėl galvojame, kad reikia didinti ir darbuotojų skaičių iki 40-41 darbuotojų. Na ir paskutinis dalykas Marija Gabriel, pas, e, kandidatė į komisarės, labai pozityviai kalbėjo šiais klausimais, tai aš tiesiog norėčiau tai paminėti ir dabar lauksiu tolesnio mūsų bendarbiavimo ir toliau aptarinėsime su šešėlinės pranešėjai šį tekstą. Aš manau, kad mes sugebėsime pakankamai greitai užbaigti darbą šio klausimu. Äh, e äh, labai ačiū. turiu kolegos atsiprašymo laišką ir e, at, perskaitysiu jo mintis. Trumpai, mėly kolegos, aš noriu padėkoti pana Tošanovskijai pranešėjai, šešėlinės pranešėjams už puikų darbą ir puikų bendradarbiavimą dėl šio pranešimo. Mm, realus klausimas yra nebe reforma, o funkcijos. Turėtumėm mm, nepamiršti, kas yra tikrieji poreikiai, kai kalbame apie mm, šios institucijos forma, kaip yra aptarta tai teisės aktuose atitinkamuose. Ir aš nerimauju, kad naujoji struktūra padidins biurokratiškumą. Mes tačiau turėtumėm svarstyti įvairias galimybės, kaip būtų galima pagerinti dabar veikiančią struktūrą. Naujoji elektroninių komunikacijų agentūra nebus puikus vaistas išspręsti didžiulę fragmentaciją dabartinėje rinkoje su kodeksu ir naujų berek reglamentu, bereko funkcijos ir kompetencijos kompetencijos yra didinamos, stiprinamos, todėl yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad, nu, kad atitinkamai suteikiamas atsakomybės būtų atitinkamai pakeistas ir bereg biuro biudžetas padidintas ir personalas. Be to, kadangi dar yra numatytas šešėlinių pranešėjų sutikimas, aš manau, kad mes galėsime bendrai sutarti dėl esminių klausimų ir panašu, kad Mm, yra pasiektas sutarimas dėl agentūros ir status quo ir dabartinis šešėlinių pranešėjų susitarimas, aš manau, tikrai yra subalansuotas ir atitinka daugumos mūsų lūkesčius. Dėkuoju dar kartą už puikų medarbiavimą dėl šio pranešimo. Uh, and... Taip, pono Karinč buvo laiškas, o dabar ponė Kreil uh, socialdemokratų vardu. Mich, uh, de... Ačiū pirmininkė norėčiau mm, prisijungti prie sveikinimų pranešėjų, nes manau, kad tai tikrai mm, labai buvo geras bendradarbiavimas. Pradžia buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi nuomonės nepaprastai skyrėsi. Mano frakcija bandė kažkaip tai visas tos, visas tas minčių gyjas sujungti į vieną krūvą ir kaip tai pasiekti susitarimo dėl e, reguliuotojų. Po to su šešėliniais mes dirbome, ieškojame daugumos. Turiu pasakyti, kad tikrai Tai buvo sudėtingas darbas ir reikia galvoti apie tai, kaip ir šis ir kiti teisės aktai galėtų užtikrinti maksimalą efektyvumą. Manau, kad pranešėjas jau teisingai tai ir pasakė, kas yra svarbiausia, kad Berekas išlaikytų dabartinę dvigubą struktūrą ir be to, kad turėtų mm, juridinio asmens e, statusą privalomą. Manau, kad tai tikrai galima pasiekti. Tokiu būdu žengsime dar vieną žingsnį link telekomo bendros rinkos, ko siekia komisija. Be to, labai svarbu užtikrinti e, visišką nuoseklumą, testinumą. Uh, ir e, ypač pirmininkavimo tas laikotarpis, ketveri metai, ištesimas, pailginimas kaip kitose institucijose, aš manau, tai yra labai svarbu. E, reikia turėti omenyje, kad ne vien tik administraciniai klausimai, bet ir turinio klausimai bus sprendžiami ir uh, Labai svarbu, kad tas tesinumas būtų užtikrintas ir, ir, ir, ir, ir valst, mažos valstybės narės taip pat svarbios. Ir be to labai svarbu, kad biudžetas būtų atitinkamai padidintas, atitinkamai pagal funkcijų padidinimą. Ir Manau, kad iš tikrųjų prisimenant ir paskutinės diskusijas šešėlinių pranešėjų posėdėje sugebėsime pasiekti kompromisų. Labai ačiū pranešėjai. Labai džiaugiuosi, kad atsižvelgėte į Aldė pakeitimus, pavyzdžiui, dėl to, kad Berek turi bendarbiauti su vartotojų apsaugos institucijomis, turi būti atvir, atviras dėl duomenų apsaugos iniciatyvų, taip pat, kad tai turėtų būti vienas bendras taškas, kuris padėtų užtikrinti informacijos mainus tarp atitinkamų reguliavimo institucijų. Taip pat remiu tą faktą, kad Berek kompromisuose mm, įgauna juridinio asmens statusą. Mes sutarėme, kad e, kodekse bus suteiktas e, Berekui e, suteikti įgaliojimai priimti teisiškai privalomus sprendimus, taigi labai svarbu, kad jis turėtų juridinės statusą. Toliau, manau, kad diskusija diskusijose pernelyg daug buvo sutelta dėmesio į tą baimę, kad bus sukurta tokia labai stipri agentūra. Aš manau, kad mes kaip liberalai ypač pasakytumėm, kad. Mm, iš tikrųjų nėra tinkama tokia dviguba struktūra, ji neefektyvi, ji lemia dubliavimą darbo ir to mes nematome kitose sektoriuose. Ir iš tikrųjų, kai mes sukūrėme jūrinės men statusą, mes galime vadinti kaip norime, ar tai agentūra, ar tai valdyba, ar tai institucija, ar tai įstaiga, tačiau jeigu ji turi jūrinės men statusą, tai yra agentūra. Vietoj to, kad sukurtumėm vieną agentūrą, vieną jūrinės men statusą turin, turinčią struktūrą, mes dabar sukūrėme kuriame dvi. Tai aš tikrai nesuprantu tokio požiūrio, kad reikia turėti tokį, tokius du subjektus. Vienas subjektas turi juridinės mens statusą, vienas subjektas turi juridinės mens statusą, man atrodo, būtų daug geresnis variantas, bet na, mes sieksime kompromisus šiais klausimais, toliau bendradarbiausime kartu, kad užbaigtumėm kaip galima greičiau darbą šio klausimu. Uh, Labai ačiū šešėliniams pranešėms. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Kadangi taip nėra, tai kreipiuosi į Europos komisiją vėl dėl uh, Berek Aterbara. Trys minutės iš viso, prašom. Thank you very much, uh, Ms. Labai ačiū pirmininkė. Mes su didžiuliu dėmesiu stebime diskusijas šio klausimu. Uh, Tikrai buvo daug sunkumų, mes puikiai suprantame, mm, daugam pritariant komisijos pasiūlymui. Aš taip pat suprantu, kodėl kompromisas dabar atrodo taip, kaip jis atrodo. Pasakyčiau tai keletą dalykų. Mes labai sveikiname, aišku, tai, kad komitetas galvoja, kad Berekui reikia juridinės men statuso. Uh, Tai aišku labai svarbu bus, jeigu, tiksliau, kada Berikui bus suteikta daugiau užduočių, ypač teiškai privalomų sprendimo prieimimo gale. Taigi labai svarbu užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą ir, ir tam yra reikalingas šis statusas. Tai mes tikrai labai sveikiname. Tai, mm, taip pat yra kai kurie dalykai, dėl kurių apgailę staujame. Mes apgailę staujame, kad padarėte išvadą, jog dviguba struktūra yra geriau nei e, vienas subjektas, e, vienas subjektas struktūra, ką siūlė komisija. Mes galvojame, kad tokiu būdu bus sukurtas tik tai nereikalinga biurokratija ir tikrai nebus to efektyvumo, kuris galėtų būti berek ateityje dirbant su papildomomis užduotimis. Dabar dėl berek biuro. Uh, Mes susveikiname, aišku, visą suderinimą su bendroju požiūriu, bet taip pat mes apgailestaujame, kad Berek biuro personalas, jų vaidmuo aps apsiriboja dabartinėmis funkcijomis, tai yra parama Berek veiklai. Aišku, tai yra svarbu, tačiau būtų buvę geriau, jeigu Berekas turėtų tokį personalą, kuris taip pat galėtų įsitraukti ir į tą esminį darbą, pagrindinį darbą, kas yra labai svarbu, galvojant apie ateitį, kuomet Berekui bus sutikta daugiau užduočių. Ir jeigu mes dabar žiūrėtumėm, kaip Berek dirba dabar, aišku, jis atlieka puikų darbą, tačiau jis turi labai daug darbo pastangų skirti ypač smulkesnių reguliuotojų įtraukimui bendrą darbą. Jeigu pažiūrėtumėm į tai, kaip darbo grupės dirba, kur visas pagrindinis darbas yra atliekamas, tai ten labiausiai dominuoja, aišku, keli reguliuotojai. Na ir pavyzdžiui, apie 17 reguliuotojų dabar realiai nedalyvauja BEREK ekspertų grupių darbe realiai, tai, tai jeigu turėtumėm agentūrą su viena bendra struktūra, tai aišku, kad būtų buvę galima pa, pa, suteikti paramos daugiau ir faktiniam BEREK darbui. Čia. Uh, you know, also, uh... Labai ačiū. Dar vyksta ir diskusijos biudžeto komitete. Uh, kaip būtų galima apjungti Berekės ir Enise, kad būtų geresnis komunikavimas, nes jeigu mes norime skaitmeninės bendros rinkos, Europos energetikos bendros rinkos, tai aišku, šių trijų agentūrų mm, darbas turi būti suderintas tarpusavyje. Dabar Konstantinovskis. Děkuji, ještě jednou velmi děkuji eh, svým kolegům, stínovým zpravodajům. Ačiū, noriu padėkoti visiems, mm, visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Labai vertinu tai, kaip jūs pažiūrėjote į šį klausimą, kaip dirbote. Tikrai nelengva buvo surasti daugumą, bendrą balsą surasti. Ir labai vertinu, ką ponė Krelė sakė, kaip ji ieškojo pačio geriausio kelio. Tai iš tikrųjų manau, kad sugebėjome išspręsti tikrai sudėtingas, besiskiriančias nuomonės, suderinti tarpusavėje. Ir Aš nesutikčiau, kad mūsų dabartinis pasiūlymas padidins biurokratiją. Mes kaip tik to ir stengiamės išvengti, įvertindami, kaip dabar Berekas dirba. esu tikras, kad tai, kas tikrai gerai dirba, kas gerai veikia, kas yra paremta patirtimi, nacionalinių reguliuotojų patirtimi ir jų profesinėmis žiniomis, neturėtų būti iš esmės greunama ir keičiama. Aš, aš suprantu tą susirūpinimą, kurį išsakė komisija ir todėl mes numatėme ir peržiūros mechanizmą po penkerių metų, kad būtų galima peržiūrėti, kaip veikia šis pasiūlymas. Uh, nes aišku ir kodeksas keisis, bet to tai yra milžiniška ir labai dinamiška rinka, tad labai sunku prognozuoti, kas įvyks ateityje. Dar kartą visiems labai dėkoju. Aš tikiuosi, kad mes tikrai greitai sugebėsime užbaigti šį pasiūlymą, nes beliko tik tai keli nedideli klausimai. Aš tikriuosi, tik, tikrai tikiuosi, kad institucija bus gerai veikianti ir manau, kad rasime bendrą sprendimą ir tą bendrą sutarimą, kurio siekėme visi. Iš pradžių tikrai buvo labai nelengva ir aš labai vertinu tai, kaip kolegos dirbo šio klausimu. Ačiū. Yes, so much. uh, think... Labai ačiū. Manau, kad tai Buvo e, labai įdomi diskusija. Rugsėjo 11 balsuosime mūsų komitete dėl šio klausimo. Turime dar šiek tiek laiko. E, dabar posėdį rytinį baigsime šiek tiek anksčiau, o pratesime darbą 15 val. E, kalbėsime apie energetikos efektyvumą, atsinaujinančius šaltinius. Linkiu malonių pietų ir iki pasimatymų. Posėdis dabar baigtas.